meine sehr geehrten damen und herren liebe kolleginnen liebe kollegen! ich begrüße sie zur sitzung des haushaltskontrollausschusses zum thema entlastung. laba diena ponios ir ponai sveiki susirinkę į biudžeto kontrolės komitetą mes komiteto posėdį mes kalbėsime apie biudžeto įvykdymo patvirtinimą aptarsime agri regi defco generalinių direktoratų darbą kas yra pateikta komisijos pranešime, kur daugiausiai yra išlygų tose sritise. Noriu pasveikinti e, Walter Dievą, Žožį Plevą iš Regio ir Agri, panas Smith iš mokslo tyrimų ir DEFCO generalinio direktorato. Džiaugiamės, kad turime šią progą aptarti su jumis e, šias mūsų rūpimas rytis. Visi gavote darbo tvarkę. Kaip žinote, šis posėdis transliuojamas internetu, vertimas yra užtikrintas mm, ir džiaugiamės, kad ir audito rūmų bus klausimas aptariamas. Trečias punktas bus Europos audito rūmų atstovas Anas Lazarų kalbės mums apie šią sritį Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad svarstama tema jums yra išdalintas darbinis dokumentas dėl išlygų ir jame taip pat nagrinėjamas klausimas susijęs, susijęs su valstybinių pateikiamos informacijos pateikimu, patikimu pagal bendrai valdymą pagal pasidalymą į vaidmenį, e, valdymą. Taigi mes e, e, svarstysime atskiras temas, apgalėstauju, kad kai kurie iš jūsų dabar turėjo palaukti. Ir ponas Defa, regionų plėtos generalinis direktorius, norėtų pradėti. Taigi jis trumpai pristatys savo metinę ataskaitą ir galėsime jam užduoti klausimus. tiek pranešėjai, tiek kiti kolegos galės tą padaryti. Mes šiais metais pasikvietėme generalinius direktorius, nes turime svarstyti klausimą, ką daryti su išlygomis. Ir šis klausimas buvo aktyviai aptariamas ir anksčiau, ir dabar norime su jumis padiskutuoti apie tai, kaip jūs elgėtės su savo metinėse veiklos ataskaitose nurodomomis išlygomis. Tvirtinant komisijos biudžeto vykdymą, tos ataskaitos yra labai svarbios, irgi norėčiau Jums už tai padėkoti. Parengėte šį daug pastangų reikalavusių dokumentą. Ir tikiuosi, kad šiandien galėsiu Jūs įtikinti tuo, kad mes su šio dokumento turiniu tikrai susipažinome, tačiau kai kurių klausimų dar yra likę. E, dabar aš teiksiu žodį ponui Defai pristatytų savo veiklos ataskaitą ir atitinkamas išlygas, o po to bus klausimai. O... Very much appreciate uh, the... Labai dėkuoju šią galimybę kreiptis į Jūs, mm, pasikeisti su Jumis nuomonėmis dėl tų išlygų, kurias įrašiau į metinės, atas, į metinės veiklos ataskaitos 2013 metus. Kalbėčiau apie mm, deklaraciją dėl sąskaitų patikimumo, kur eina kalba apie 43 milijardus eurų mokėjimų, e, kur aš neturiu sąskaitų patikimo užtikrinimo, aš įrašiau išlygas. Tokia yra išlygų logika. Pirma pastaba tos išlygos – neapima jokių problemų komisijos valdymo ir kontrolės sistemoje, nes su tuo yra susijusios išlygos. Išlygos yra susijusios su valstybių narių e, valdymo ir kontrolės sistemomis, ar tai e, e, valdymo agentūros, ar audito tarnybos, ar sertifikuojančios tarnybos lygmenių. Tai yra mūsų politikos e, programų gyveninimo vienetai. Kur aš gaunu sąskaitų patikimumą, kur aš gavau, kur aš gaunu sąskaitų patikimumą, kaip aš nusprendžiu įrašyti išlygą, kokie yra pagrindiniai šaltiniai. Pagrindiniai šaltiniai iš esmės yra du. Pirmasis šaltinis yra valstybių narių audito institucijos Jos atlieka e, maždaug 30, 30 procentų visų sandorių auditą. Per savo audito darbą mes nustatėme, kad galime pasitikėti maždaug 90 procentų to darbo. Antras šaltinis, iš kur ateina mano patikimumo garantijos, yra mūsų pačių auditas. Tai visų pirma, uh, atliekant audito tarnybų darbo auditą, nes aš sakiau, kad kai kur galiu pasitikėti jų darbo, kur negaliu pasitikėti jų darbo, aš ten taip pat atlieku auditą ir sertifikuojančių institucijų ir valdančių institucijų. Įrašau išlygą, kuomet yra tenkinamos viena iš šių trijų e, sąlygų. Pirma sąlyga Tai yra e, rimtas trūkumas valstybių narių valdymo ir kontrolės sistemoje. Būtent toje konkrečioje programoje. Antra, kai klaidų lygis už tuos metus viršė 5 procentus. Ir trečia, kai bendrijos liekamųjų klaidų, liekamasis klaidų lygis, tai yra tas mm, lygis nuo programinio laikotarpio pradžios, yra daugiau kaip 2 procentai. Jeigu yra tenkinama bent viena iš šių trijų sąlygų, aš įrašau išlygą. E, tai laikausi tos metodikos, laikausi tos metodikos 2013 metams ir turiu 82 išlygas e, dviejose dalise. Pirmoji dalis yra 2007-2013 metų laikotarpio programos. Čia yra 75 išlygos ar dėl visos programos arba dėl programos dalių. Toliau septynės išlygas turiu 2000-2006 e, metų laikotarpiui. Bet čia jau eitų kalba tik tai apie reputaciją, kadangi e, čia išmokų nebuvo. Dabar aišku, jūs domintų uh, tolesnė eiga po šių išlygų. Visų, ir tai yra labai svarbu, aišku, ypač šiam komitetui. Visų pirma, blokuojami mokėjimai toms programoms arba toms programos dalims, kur yra įrašytos išlygos, yra blokuojami mokėjimai. Taigi, ES biudžetas yra visiškai apsaugotas. Atnaujinu mokėjimus tik tuo met, jeigu yra įvykdomos visos e, šios sąlygos. Visų pirma, jeigu tie trūkumai, kurie buvo nustatyti valdymo ir kontrolės sistemoje, yra ištaisyti. Tai yra, jeigu sistema yra sutvarkyta. Paprastai tai yra padaroma per veiksmų planą. Antra, Mm, tie, tos išlaidos, kurios buvo padarytos neteisingai praeitie, turi būti ištaisytos. Ir trečia, turiu gauti patikinimą, kad ta naujoji ištaisyta sistema teisingai veikia. Mes stebime tas išlygas e, visus metus Iki šio momento mes 14 išlygų jau panaikiname. 12 2007-2013 metų laikotarpiu ir 2 išlygas 2000-2006 metų laikotarpiu. Greičiausiai galėsime panaikinti dar porą tų išlygų iki šių metų pabaigos. Tačiau viskas vyksta tarsi filme, tarsi kaip, kaip žiūrite kiną vis naujų dalykų atsiranda. Taigi mes matėme, kad ir šiais metais iškyla naujų problemų. Eis kalba apie 24 dar programas. Taigi, aš kaip jau sakiau, tai yra testinis procesas. Mes labai atidžiai stebime Turime savo generalinį direktoratę mm, atsakingą direktoratą, atsakingą už nutraukimą. Jam pirmininkau kiekvieną savaitę, aš pirmininkau aš pats, nes aš esu autorizuojantis pareigūnas ir aš turiu būti atskaitingas, taip pat ir mm, jum turiu atsiskaityti. Mm, ir tame komitete yra audito direktorius direktoratas, teisinis direktoratas, geografinio gyvenimo direktoratas, vis, visa kompetencija iš generalinio direktorato yra sukaupta į tą vieną vienetą tam, kad būtų galima priimti tikrai labai svarbius sprendimus. Iš to, ką aš jau sakiau pradžioje mm, apie išlygų pobūdį, aišku, kad taisomieji veiksmai, tai yra tie veiksmai, kurie leistų panaikinti išlygas, Aišku, čia jau atsakomybė tenka valstybei nariai, kadangi tai yra jų sistema. Ir kaip aš jau sakiau, ES biudžetas yra apsaugotas, kadangi mokėjimai nedaromi tol, kol galioja išlyga. Bet aišku, komisija nepalieka valstybės narės vienos. Mes kiek įmanoma padedame valstybei nariai. Kiekvienu atveju, kuomet yra nutraukimas ar suspendavimas e, mokėjimų, aišku, mes iš karto teikiame ad hoc pagalbą, aiškinamės, kokios yra problemos, kartais netgi vykstame į vietą, surengėme apmokymus atitinkamiems žmonėms, kurie yra atsakingi už valdymą, sertifikavimą ar auditą. Bet lygiai taip pat mes stengiamės spręsti ir labiau sisteminio pobūdžio klausimus. Uh, Todėl per pastarąjį generalinio direktorato reorganizavimą aš suorganizavau, mm, sukūriau tokį atskirą centrą, kuriame būtų būtent pajėgumai, pajėgumų stiprinimo kompetencijos. Ir iš čia mes tikrai teikiame uh, specifines gairias dėl kiekvieno klausimo, kuris yra susijęs su valdymu, sertifikavimu ir auditu tomis institucijomis. Visą neseniai parengėme tokį rekomendacijų vadovą mm, dėl to, kaip ištaisyti pagrindinės laidas viešųjų pirkimų srityje, nes tai vienas iš didžiausių klaidų šaltinių mano srityje. Mes rengiame mokymus, štai tik pradėjome ir bandomųjų mokymų dvi sistemas kitam programinio e, laikotarpiui. Vienas būtų toks orientavimas, kitas būtų valdymas ir kontrolė. Ir nuo metų pradžios kartu su kitais generaliniais direktoratais, bet taip pat ir su Transparency International International rengiame e, seminarus dėl kovos su korupcija ir mes jau mm, ketiname pra, pradėti mm, dėkti sistemą dėl patyrimo, keitimosi patirtimi tarp valstybių narių e, visose trijose sistemose valdymo sertifikavimo ir audito ir turime taip pat konkrečiai ir audito tarnyboms skirtus mokymus ir rekomendacijų visą sistemą. Toliau dabar dėl perspektyvų, kalbant apie naują programinį laikotarpį, manau, galime būti tikri, kad pasitelkus naujosius teisės aktus, taip pat m, mm, dėka Europos parlamento ir šio komiteto darbo klaidų, pažeidimų rizika bus sumažinta, ypač dėl, kad mes numatėme eks E, sąlygas, e, visą paketą sąlygų, tam, kad būtų galima atlikti mokėjimus, turi būti mm, tam tikros sąlygos įvykdytos ante, e, iš anksto, tai yra viešųjų pirkimų ypač srityje. Mes numatėme ir supaprastinimus. paprastinimus pavyzdžiui, dėl supaprastintų išlaidų varianto ir ateityje per pakeistas valdymo sistemas mes turėsime 10 procentų sulaikymo variantą ir taip pat neto korekcijos yra numatytos. Ir aš esu labai dėkingas jūsų komitetu už tai, kad primiktinai to reikalavote, nes tai tikrai pakeis visos sistemos paskatų pobūdį. Ir audito um, tarnybas, turint omenyje ateityje, tikrai mes suinteresuoti spręsti tas problemas. Nacionalinė pusė nustato problemas prieš pateikdama metinės sąskaitas ir tuomet galės ištaisyti, jeigu tai yra padaroma jau po to, jeigu jau tai mes, auditorumai ar Olafas nustato klaidas, tai aišku, jau tada turės būti daroma finansinė korekcija, tai yra neto korekcija. Aš manau, kad tai yra esminis paradigmos pasikeitimas kitam programiniam laikotarpiu. Tai tiek, pirmininkė, aš norėjau Jums papasakoti įžangai ir dabar labai mielai pasikeisiu su Jumis nuomonėmis šio klausimu. Vielen Dank, Herr Generaldirektor. Wenn man die Berichte jetzt... Ačiū generaliniam direktoriui, palyginant ataskaitas tarpusavyje, kalbant apie pasidalomą į val, valdymą, turiu pasakyti, kad e, regionų generalinio direktorato ataskaita yra netokia skaidri kaip žemės ūkio, taigi jeigu jau kalbame apie tam tikras perspektyvas, tai prašau atsižvelgti į tokias mano pastabas. E, nėra papildomų klaidų užfiksuota mm, naudojant regionų plėtros ir e, <clears throat> kitų fondų lėšas, tačiau mm, vis tiek reikėtų klaidų skaičių mažinti. Kalbant apie veiklos programų gyvendinimą, tai mums reikėtų gauti daugiau papildomos informacijos apie tai, e, kokias programas jūs kontroliavote, tačiau nežinome, kokia ataskaita buvo pateikta vykdančias programas. Taip pat mums reikėtų gauti atitinkamą klaidų skaičių, apie kurį pranešė atitinkamų programų vykdytojai ir apie tai, e, kiek tų klaidų užfiksavo regionų generalinis direktoratas. Taip pat mes nežinome, ką daro e, valdymo institucija ir e, sertifikuojančios tarnybos. Mes matome tik tai atitinkamus duomenis, kurios e, pakeitė valstybių narių audito tarnybos, e, tačiau neaišku dėl kokių priežasčių, todėl vienintelis paaiškinimas, kad negalime pasikliauti pateikiamą informaciją. Kaip e, paaiškintumėte tą dalyką, kad negalima pasikliauti valstybių narių pateikiamą informaciją? Uh, prepared to provide you. Labai ačiū, aš um, esu pasirengęs pateikti jums papildomos informacijos. Uh, jeigu norėsite jos gauti. Aš galvojau, kad pateikta informacija yra pakankamai detali. Mes turime 322 programas. Jeigu norite gauti informaciją apie klaidų lygį kiekvienoje programoje, tai tikrai galime tą pateikti jums. Bet tik tai noriu aiškiai pasakyti, e, sakiau jau, kad šios programos yra identifikuotos. Visos tos programos, kur yra išlygų, jos yra identifikuotos e, priedė ir ten yra visos detalės taip pat pateiktos, kokios tai yra problemos, kokio ligmens problemos. Tai yra berots trečias priedas. Tai galite tai rasti metinės veiklos ataskaitoje. Dėl kitų programų, kurių nerasite ten, matysite, kad klaidų lygis tais metais yra žemiau 5 procentų. Tai, o bendras laidų lygis e, žemiau 2 procentų. Gerai, mes galime pateikti jums tuos skaičius ir jūs galėsite pasitikrinti. Toliau, kitas klausimas buvo, kaip galime pasitikėti audito institucijomis. Um, jų yra trys kategorijos. Pirmoji kategorija yra, kai žiūrime į mm, metinę ataskaitą Mes pritarėme informacijai, kaip yra gauta ir metodikai, kaip klaidų lygis numatomas yra skaičiuojamas. Tai nėra lengva padaryti, nes imčių metodika yra taikoma atitinkama, reikia nuspręsti, kokie yra įprasni atvejai, ką galima atmesti ir taip toliau. Taigi, visų pirma, kad, svarbu, kad ta informacija būtų ir kad būtų tinkama metodika taikoma. Toliau, antras atveju paketas yra, kai visa informacija yra, bet metodika neteisingai taikoma. Pavyzdžiui, kas yra nenormalus atvejis, kurio negalima, kurio nereikia, galvojama, kad jo nereikia įtraukti į paskaičiavimus, o mes galvojame, kad jį reikia įtraukti į paskaičiavimus. Ir tai tada mes perskaičiuojame viską, pasiremdami tą informaciją, kuri buvo pateikta. Tai tie, tie du metodai apima apie 90 procentų. Toliau likę 10 procentų. Čia yra tai, ką mes matome, nepatikima. Tada mes iš savo pusės taikome audito tarnybos mm, taikytų tarif, bendrųjų tarifų, bendrosios normos patikimumo įvertinimo metodika. Ta, ta metodika yra tikrai prasminga. Tačiau jūs netikrinate pateikiamus informacijos, kurią gaunate iš e, administruojančios institucijos e, iš kitų žemesnio rango institucijų savo patikinimo pareiškimus, jūs grindžiate tik iš dalies patikimais duomenimis arba visiškai nepatikimais. Dar ketas klausimų dėl išlygų. Pradžia labai spūdingai pristatėte tuos veiksmus, kurių įmamasi tam, kad būtų užtikrintas sąskaitų patikimumas, tačiau turint omenyje, kad 2013 vis dar yra išlygų nuo laikotarpio, už laikotarpį nuo 2000 iki 2006 metų, kiek klausimas, kuriuos šie klausimai vis dar buvo neįspręsti. Taigi, e, e, kokia seniausia išlyga dabar, e, kurios dar nepanaikinote 2013 metais, noriu paklausti. 2008 buvo 85 <clears throat> 85 išlygos, e, o kovo pabaigoje jau dar liko 30 nepanaikintų. Ispanija 2011, 2012 ir 2013 metais susilaukė 22 išlygų kiekvienais metais ir e, pasiekė geriausius rezultatus, tačiau jau 20 metų naudojant struktūrinių fondų lėšas Ispanijoje daugiausiai klaidų pasitaiko. Tik noriu paklausti, kokia nauda iš jūsų pareiškiamų išlygų. Ta pati galiu pasakyti ir apie Čekiją nuo 11 iki 13 metų. E, buvo 14, 9 ir 4 išlygos e, Rumunija keturios, trys ir ne vienos, Italija penkios, šešios ir e, vėl penkios. Tai klausimas yra, kaip e, mes turėtume paaiškinti tą problemą susijusią su išlygomis, jeigu žmogus neišmano sąskaitų e, patikimumo aspektų ir aš tikrai labai daug klausimų turiu apie sąskaitas, tačiau jas aptarsime asmeniškai. E, dabar norėčiau, kad atsakytumėte į klausimus dėl tų išlygų. Ačiū. Kol kas dar mes nepaskaičiavome dėl tų ilgiausiai likusių išlygų, bet tikrai yra tokių, kurios perina iš vienų metų į kitus. Jūs sakėte kai ką, kam negalėčiau pritarti. Kad išlyga yra naudinga tik tai tokiu atveju, jei viskas pagerėja. Aišku, mes visi norime, kad viskas pagerėtų, tačiau išlyga yra naudinga, kadangi ji apsaugo ES biudžetą. Kai mes turime išlygą, mes nieko nemokame. Ir tai yra geras dalykas. Jūs klausėte, kaip aš galėčiau paaiškinti išlygas, tai būtent taip. Jūs galite pasakyti, kad regionų generalinio direktorato direktorius nustoja mokėti, jeigu yra išlygų. Ir tie mokėjimai yra atnaujinami tik tai tuo met, jeigu sistema yra sutvarkoma. Manau, kad tai labai svarbi žinia. Tad išlygos apsaugo ES biudžetą, kaip ką tik paaiškinau. O dabar grįšiu prie jūsų pirmojo klausimo. Jūs teigiate, kad mes kliaunamės nepatikimą informaciją. Tai netiesa. Mes atlikome audito institucijų auditą Būtent e, tokia ir yra idėja vienodo audito požiūrio. Prisimenate, buvo ataskaita auditų rūmų 2004 e, metais. Ten buvo teigiama, kad patikimumas turi prasidėti nuo apačios į viršų. Mes esame viršuje, aišku, dar virš mūsų auditų rūmai, jie užima poziciją danguje. Tačiau mes turime remtis e, kiek įmanoma tais, e, kurie atlieka auditą po mumis. Kitu atveju susidurtume su tuo, ko nenorime, kad visi vieni kitus audituotų. E, tuomet jau skūstusi naudos gavėjai, kad per savaitę ateina keturi žmonės ir atlieka auditą. Mes tikrai norime išvengti tokių situacijų. Siekime tokios sistemos, kad vienas lygis galėtų pasitikėti kitu, o jei negalime pasitikėti, tai e, Tai ir yra tas mūsų požiūris, jei nėra patikimumo, tuomet mes kreipiamės į valdymo instituciją ir taip pat į net naudos sugavėjus tam, kad e, užtikrintume, jog informacija yra teisinga. Tad tie patikimumo šaltiniai yra dvipusiai, tai yra ir audito institucijos, ir mūsų pačių atliekamas auditas, tiek audito institucijų, tiek valdymo institucijų auditavimas. Ačiū. Ta aš jau supratau ir mes tikrai labai pagėdautume, kad auditas būtų vykdomas vadovantis bendrais standartais, tačiau mm, auditorumai jau yra 2012-aisiais atkreipė dėmesį į tai, kad audituojančių institucijų kontrolė vykdoma labai e, silpnai. Taigi, kokiu veiksmu galėtume imtis e, tam, kad e, valdančiosios institucijos ir mm, autorizuojančios institucijos susilauktų kokiu nors uh, sankcijų ar bausmių už savo klaidingai teikiamą informaciją, nes e, kol kas e, ta informacija, kur yra pateikiama, netgi jeigu yra klaidinga, nesusilaukia jokių sankcijų, pavyzdžiui, žemės ūkio srityje. Taip pat e, mes ir toliau matome, kad nėra išspręsta kontroliuojančių institucijų valstybėse narėse interesų konflikto problema. Taigi, kokiu veiksmu galima imtis ir kokiu veiksmu įmatės tam, kad galėtumėte būti tikri, jog audituojančios institucijos gauna patikimą informaciją. In, in the, uh... Pirmiausia, kaip ir sakiau, mes siekiame stiprinti pajėgumus ir visų pirma žiūrime į audito pajėgumus. Asmenys yra apmokomi yra teikiamos įvairios garės ir panašiai. Jūs sakėte, kad tarsi nėra kabutėse sankcijų audito institucijoms, jeigu jos netinkamai dirba. Tačiau aš tikrai esu įsikišęs ir nutraukęs tam tikras programas būtent dėl to, kad netinkamai veikia audito institucija. galėčiau nurodyti ir tas konkrečias programas. Mes tikrai imamės veiksmų, kai turime įrodymų, jog audito institucija netinkamai atlieka savo darbą. Tuos įrodymus mes gauname iš audito institucijų auditavimo. Mūsų auditoriai vyksta į tas institucijas ir daro tą, ką audito institucija darė audito prasme. Ir mūsų specialistai žiūri, ar galima pritarti audito institucijų rezultatams. Ir būna, kad ta informacija nesutampa ir pasirodo, jog audito institucija netinkamai veikia. Jeigu taip yra ir tokiu atveju buvę, tuomet mes įsikišame ir nutraukiame mokėjimus. E, mano supratimu, būtent tai reikia daryti. E, taigi, e, grįžtu prie jūsų klausimo, kaip būtų galima patobulinti audito institucijų veiklą. Jau papasakojau apie mūsų stiprinamus pajėgumus, apie tai, kaip mūsų specialistai įsikišo, kaip nu, nutraukiami, sustabdomi mokėjimai. Ir pristatydamas aš daug kalbėjau apie neto taisimus. Ir finansų ministrai nori, kad audito institucijos tinkamai veiktų. Tikrai audito institucijoms yra, e, jos yra skatinamos rasti problemas, nes vėliau reikia teikti metinės ataskaitas. Ir jeigu jie neranda kažkokių problemų, o randa mūsų specialistai, tai jau reikia daryti tuos neto taisimus. Ir čia mes jau susidurėme su nauju programavimo laiku, kur galima išspręsti tas problemas. Ačiū. Well, um, I was just reminded that you were not only Taip pat uh, noriu dar uh, priminti, kad jūs kalbėjote ne tik tai apie audito institucijas, bet taip pat ir apie valdymo institucijas. Kaip jau sakiau anksčiau, mes organizuojame apmokymus jų darbuotojams E, taip pat užtikriname keitimąsi žiniomis. Visa tai yra skiriama būtent valdymo ir sertifikavimo institucijoms. O pačios valstybės narės taip pat numato finansavimą ir techninę pagalbą tam, kad būtų sustiprintos tos institucijos. Taigi ir valdymo, ir sertifikavimo institucijos gauna pagalbą iš mūsų ir taip pat finansinės priemonės tam, kad galėtų pagerinti savo veiklą. Ačiū. Ačiū, norėčiau grįžti prie finansinių korektūrų klausimo. Jūsų dokumentuose jiems tenka svarbus vaidmuo. Kokius tikslius skaičiavimus pateikia valstybės narės, kaip jūs tikrinate ir kaip susidarote įspūdį, ar pateikiama informacija yra tiksli ar ne. Ačiū. Yra dvi dalys finansinių taisimų, į kurias mes atsižvelgiame. Visų pirma, e, tai yra finansiniai taisimai. E, kurie, na nesakyčiau, įkvepia, bet tiesiog kurių mes e, reikalaujame. Kai pamatome kažkokį netikslumą ir kai sustabdome mokėjimą, kaip jau sakiau, mes norime, kad būtų ištaisytas tas neteisingas veiksmas. Čia šiais atvejais mes turime patikimą informaciją. Mes viską tikriname iki nuspręsdami, atšaukti blokavimo mokėjimo. Be to, valstybės narės taip pat atlieka finansinius taisymus. Tokiu atveju mes remiamės informaciją gaunamą iš valstybių narių. Gali būti, kad informacijos patikimumas yra taip e, užtikrinamas. Das heißt also, Sie sagen zu uns, unsere Daten sind zuverlässig, wir bekommen. Tai reiškia, jūs norite teikti, kad iš valstybių narių gaunami duomenys yra patikimi, o, o jeigu duomenys yra nepatikimi, mes juos pataisome, tačiau tik tai dalį galite ištaisyti šių duomenų patys, o didžiąją dalį turi teismo padaryti valstybės narės, ar galėtumėte pateikti skaičius, kokia E, dalis e, e, finansinių taisymų regionų plėtros rytyje yra praktiškai priklausoma nuo valstybių narių. Jeigu atmintis mes neapgauna, tai finansiniai taisymai laikotarpį nuo 2007-2013 metų, kurios atliko komisija, apriepia maždaug milijardą eurų o valstybės narės maždaug pusantro milijardo vertės taisymų turėjo atlikti, tai galėtų jums sudaryti tam tikrą įspūdį apie e, tą taisymų mastą, kurį atlieka komisija ir valstybės narys. Ir tai, šie duomenys pateikiami taip pat ir mūsų metinės veiklos ataskaitoje. Papildant kuomet mes audituojame, rengiame atitinkamas metinės e, pežiūros ataskaitas e, ir tikriname darbą, kurį atliko audito institucijos. Ta, ta tikrinamai darbą atlieka mūsų auditoriai, e, teikdamis e, savo patikinimo pareiškimą ir, aišku, finansiniai taisymai jų mastą juos taip pat atsižvelgiama. Kolega Zender paprašė žodžio. Ačiū, pirmininkė. En principio, eh, digamos... Mūsų frakcija būtų norėjusi kad uh, mūsų, uh, uh, kad būtų tas žmogus buvęs, kuris realiai atsakingas, tai yra um, komisaras, bet, na, turint omenyje, kokia dabar situacija su komisija, dėja, jum teko ta pareiga čia ateiti, kalbėti su mumis. Man atrodo, aptardami tos lasmus su jumis mes dar labiau supainiosim žmonės. Uh, bet noriu jūsų pasiteirauti. Aš turiu um, didžią Agri, Agri generalinio direktorato patiktą lentelę. Čia yra pirmininkės darbinėse dokumentuose pateikta 19 e, puslapį. Ten yra įvairūs tulpeliai sudėti ir norėčiau paprašyti jūsų paaiškinti tiek plačiai visuomenį, tiek mum, kuriems sunku tais visais skaičiai žongliruoti. Tiesiog norėjau pasiaiškinti, kalbant apie tą trečią priedą, kur yra mokėjimai ir ketvirtas, penktas tulpeliai, kur klaidų lygis yra valstybėse narėse pagal statistiką. E, palyginimas ir apačioje dar yra išnaša ir nėra aišku, kas tai yra. Tai yra patikslinta, koreguota klaidų norma. Aš ne, kai, kai kuriuom valstybėm narėm yra, kitoms skirtumas yra didelis. Paskui dar už dviejų stulpelių uh, yra parašyta mm, taip, kad tai yra suma, kuriai kyla ri, pavojus, rizika. Tokia antraštė, toks pavadinimas tos tulpelio, tai aš norėčiau išsiaiškinti, kas tai yra. Tai yra sumos, kurios identifikuotos kaip, kurioms grėsia didžiausia rizika. Aš noriu paklausyti, kaip ta rizika tada yra skaičiuojama, kaip tos sumos čia atsiranda. Toliau patikslinta klaidų norma valstybėms narėms. Aš norėčiau išsiaiškinti, kaip čia dabar tos normos nustatomos, kaip, kaip tas klaidų lygis nustatomas ir ar yra kažkokia tai nustatyta procedūra valstybėse narėse. Kaip galima garantuoti, kad tikrai būtų įmanoma palyginti, ar yra kažkoks susitarimas uh, E, kaip tie lygiai nustatomi, kaip tie auditai yra atliekami ir kaip tas lygis yra suskaičiuojamas. Ar tai yra tos klaidos, kurios buvo aptartos su valstybėmis narėmis, ar čia iš komisijos yra pateikta informacija, ar čia derinta su valstybėmis narėmis, su mokėjimo agentūromis, atsakingomis tarnybomis, čia yra, ar, ar jos sutinka e, su mm, tuo skaičiumi, ar tai yra bendrai tarpusavį suderintas tas skaičius, su, buvo tartasi su valstybėmis narėmis, ar čia yra atskiras darbas? Visiškai nebijojame, kad ponas Dėfa gali atsakyti šios klausimus, tačiau šie klausimai yra e, skirti žemės ūkio sektoriui, varstys, jį svarstysime vėliau ir mm, plėva generalinis direktorius mums atsakys į šios klausimus, o dabar mes kalbamės apie regioninės svarbos klausimus. Atsiprašau. Aš dėja turėsiu greitai išvykti, nes transporto komitete vyks balsavimas, taigi turėsiu išeiti ir jame dalyvauti. Aš kalbėjau apie žemės ūkį ir galvau, kad mes svarstame žemės ūkio klausimą. Taigi mes jums bet kokiu atveju atsakymus perdusime, tačiau dabar svarstame klausimus susijusius su regionų plėtra ir miestų politika. Taigi ponas Savarma dabar užduos atitinkamą klausimą. Ačiū, pana pirmininkė, ačiū generalinį direktoriau už jūsų pastangas. Aš norėčiau atkreipdėmės kai kurios dalykus, po to užduosiu klausimą. Po š šio išsamaus pirmininkės klausimų paketo, į kurį atsakėte man. <clears throat> Atrodo, kad reikėtų įvertinti bendrai vaizdą pagal tam tikrus svarbiausius kriterijus. Aš, kaip suprantu, jūs dedate visas įmanomas pastangas, kad viskas būtų gerai, neviršydamas turimų įgaliojimų. Tačiau jeigu mes turėtume pakankamai Tai jeigu neturime pakankamai patikimos informacijos, jeigu nežinome, ar valstybės narės agentūros mums teikia patikimą informaciją, tai akivaizdu, kad visas skaičiavimo pagrindas galėtų būti netikslus. Ir būtent šį aspektą aš labai kritiškai vertinu, vertindamas šią ataskaitą, kuomet uh, kalbėjote, pateikdamas skaičius apie tai, kad dalis finansinių taisymų yra grindžiami informacija gaunama iš valstybių narių. Ir teigiate, kad šioje srityje būtų galima pasiekti tam tikros pažangos, taigi dabar noriu iš karto jums iš šį argumentą atsakyti klausimu, kokiu priemonių jums reikia konkrečiai, tam, kad ta pažanga, apie kurią kalbate, minėdamas tą milijardą arba galbūt pusantro milijardo eurų, kurie galbūt e, nėra aišku, kaip yra panaudojami, tai siekiant atsikratyti to klaustuko, kokių jums priemonių reikėtų suteikti. Ačiū. E, audito išvados priklauso nuo gaunamos informacijos patikimumo. Žinoma, mes e, aklai nepasitikime gaunamą informaciją, mes patys atliekame audito ir jeigu nustatome, kad audito institucijos dirbo netinkamai, tai mes nutraukėme, suspenduojame mokėjimus ir kalbant apie mūsų audito veiklos intensyvumą, tai mes atlikome nuo 2009 metų 239 audito institucijų išvadų auditus. Taigi mes pakankamai atidžiai stebime audito institucijų, kurios pateikia mūsų informaciją veiklą ir ją kontroliuojama. Kalbant apie stacijos pagerinimą, tai reikėtų susitarti pirmiausiai dėl apibrėžimų, dėl metodikos, dėl sprendimų primtų įgyvendinimo. Šitie dalykai turi būti visiems aiškus tam, kad visi žinotų, kokius sprendimus konkrečioje situacijoje reikia priimti vertinant e, tam tikrus finansinių taisymų skaičius. Mes tikriname ir kontroliuojame gaunamą informaciją. Norėčiau dar e, grįžti prie 20 lygų kurios e, buvo nepanakintos Ispanijai nuo 2011 metų. Ar čia kalba eina apie tuos pačius projektus, ar vis naujų atsiranda? Ir Kaip yra elgiamasi su tomis programomis, ar joms finansavimas yra visiškai nutraukiamas, ar tik iš dalies nutraukiama, ar reikalaujama gražinti gautą paramą, ar galėtumėte e, tokiu būdu nustatyti patiriamos žalos mastą, ar visiškai negalėtumėte to padaryti. Kaip jūs įvertinate patikimumo mastą ir jūsų metinės veiklos ataskaitoje vienoje vietoje rašote, kad 11 procentų atvejų generalinis direktorius nusprendė įvertinti e, riziką 2012 metais bendrų mastų, nes gaunama informacija apie klaidų lygį buvo nepatikima. Taigi, Mums kyla klausimas informacijos patikimumo, dėl e, išlygų reiškiamų patikimumo ir dėl e, išlygų panaikinimo. Dėl visų šitų dalykų trijų mums kyla esminį, esminių klausimų ir aš tikiu, kad jūs dabar galėsite labai išmintingai atsakyti šios klausimus. Uh, dėl Ispanijos, taip yra išlygų ir problemų Ispanijos atveju. Bet taip pat, jeigu pažiūrėtumėm programas, reikia pasakyti, kad ne visuomet tos pačios programos uh, yra problematiškos. Turite labai sudėtingą struktūrą Ispanijoje Yra daug tarpinių tarnybų, kurios e, dirba su vairiomis regioninėmis programomis, bet taip pat ir su nacionalinėmis programomis. Taigi, jei kažkuri iš jų turi problemų, tai aišku, turi poveikio įvairiam, tokiam gana plačiam spektrui programų. Bet vėlgi, kaip aš jau sakiau, jeigu yra problemų, mes nemokame. Ir tai yra svarbiausia. Daug problemų jau ir buvo išspręsta Ispanijoje. Tačiau ką mes dabar darome kartu su Ispanijos valdžia, galvojant apie naują programų kartą, mes e, turėsime tokią struktūrą, tokią architektūrą, kuri bus daug aiškesnė, daug aiškesnė bus atskirimai tarp nacionalinio regioninio ligmens ir manau, kad tai turėtų padėti išspręsti bent jau dalį problemų Ispanijos programų atveju. Ir vėlgi Jūs sakėte, kad abejojate patikimumu. Aš sakiau, kad 90 procentų mes galime pasikliauti, 10 procentų patikimumas kelia problemų. Taigi, kai mes negalime pasikliauti tais 10 procentų, tai mes turime 5, 10, 25. Tai yra mm, apitikris paskaičiavimas klaidų lygio, tokia yra mūsų metodika. Bet mes taip pat esame ir atsargus. Mes 2013 e, metams paskaičiavome klaidų lygį 2,8 procento. Tai sričiai. Bet taip pat pasakėme, kad tai ir mm, atsargiau būtų, jeigu pateiktumėm intervalą 5, iki 5,3. Taigi kaip matote, kadangi informacija yra ribota, kaip ir bet kokia informacija. Tai ir čia klaidų lygio atveju audito rūmai pasiremė imtimi iki 5 procentų ir taip pat turi atitinkamai intervalą pateikę, jei pažiūrėtumėt. Tai tiesiog išplaukia iš kontrolės ir audito požiūrio, kuris dėl gerų priežasčių, dėl efektyvumo priežasčių yra paremtas imčių ėmimo e, principu. Negali kitaip dirbti. Tai yra efektyviausias būdas gauti patikinimą. Nes mes norime proporcingos kontrolės. Taigi, jeigu kontrolės kaina yra didesnė nei gaunama nauda, tai aišku, kad čia jau yra persistengta, o mes to tikrai nenorime. Juk galiausiai nepas, nepamirškime, visako esmė yra turėti tokią politiką, kur būtų galima finansuoti investicijas, konkurencingumą ir augimą ir darbo vietas, darbo vietų kūrimą. Tai štai, ko mes norime pasiekti. Ir aišku, galiu e, tik sutikti su jumis, kad mes negalime leisti um, tokio finansavimo, kuris pažeistų taisyklės. Taigi mes turime užtikrinti pusiausvyrą. Ir man atrodo, e, regionų generalinis direktoratas dirba puikiausių būdų. Jeigu negaus paramos tie, kurie turėtų ją gauti, tai mes taip pat būsime padarę klaidą. Mm ir kontrolės kaštai būtent šioje srityje yra patys žemiausi, turint omenyje bendras 41 milijardo eurų išlaidas. Ir šie kontrolės kaštai pateisina pasiektus rezultatus arba rezultatus, kuriuos turime pasiekti ir mes tikrai čia neposėdžiavome tam, kad jums apsunkintume gyvenimą, o tam, kad pasiektume savo politinių tikslų. Kolegė Sender para ver, es decir, en el sistema. Aš e, taip pat noriu užduoti regionų generaliniam direktoriui atitinkamą klausimą. Kalbėjote apie skirtingas lėšų panaudojimo sistemas valstybės narėse, Vokietijoje, pavyzdžiui, kadangi yra federalinė sistema, tai federalinės žemės atitinkamai tas lėšas panaudoja ir dėl to kyla tam tikrų grėsmių ir rizikų sustabdyti mokėjimus galima e, atitinkamai iš anksto įspėjus. Aš kiek žinau, Vokietijoje yra 15 programų, kurioms yra sustabdytas finansavimas Ir <clears throat> prieš tai atitinkamai įspėjus apie būsimą finansavimo nutraukimą remdamasi sukauptą patirtimi, ar galėtumėte pasakyti, kad ši naujoji sistema leido pagerinti padėtį valstybėse narėse, nes pavyzdžiui, Ispanijoje ir Prancūzijoje finansuojama labai daug programų, kurioms yra pareikštas tam tikras įspėjimas apie galimą finansavimo sustabdymą. Ir pradėjus taikyti šią priemonę, padėtis buvo pagerinta kai kurios, kai kurios programas įgyvendinant. Taigi galbūt galėtumėte mums pateikti apie tai daugiau informacijos statistinės. Ir jūsų generalinė direktorate ši sistema taip pat yra nuolat taisoma, gerinama. Noriu paklausti, ar pagal bendrą finansavimą vis daugiau lėšų susigražinate, ar tai tiesa? Su 2007-2013 metų laikotarpio taisyklių pakeitimais iš esmės patobulėjo teisėtumas ir mm, klaidų lygis. Iš tikrųjų, pažiūrėkime, mm, ankstesnių laikotarpių buvo dešimtimis skaičiuojamos klaidos, dabar jau daug mažiau tų klaidų, aišku, dar per daug, bet sistemos tikrai patobulėjo. Ir taip pat. Mm, Galite matyti, kad e, per perspėjimą, e, nutraukimą ar suspendavimą, suspendavimas tai yra e, mokėjimų sekos stabdymas, tai visa mokėjimų seka, visa tai yra labai svarbu. Svarbiausia yra, kad mes nemokame. Tiesiog tai yra skirtingi etapai, tai ką aš minėjau procedūroje. Aš kaip jau sakiau, mes išmokame tik tada pinigus, kai sistema yra ištaisyta. Kai ištaisoma, tada mokome. Taigi mes matėme, kad per šias prevencinės priemonės galime išvengti mokėjimo, kai tos išlaidos netitinka reikalavimo, pažeidžia taisyklės. Ir man atrodo, kad tikrai bendras rezultatas smarkiai pagerėjo. Ačiū. Nachfrage? Nachfrage? Papildomą klausimą gal norite užduoti? Querría también añadir, puesto que estamos. Jeigu leisite, noriu paklausti apie lėšų panaudojimą, tiksliau apie šio, šios procedūros taikymą. Tai yra labai edukacinis toks auklėjamasis procesas ir daugelį šalių finansavimas buvo sustabdytas, ne tik Vokietijoje, Prancūzijoje ir Italijoje. Ar galėtumėte pasakyti, kaip yra elgiamasi tų šalių atžvilgių, pavyzdžiui, mano šalies Ispanijos, kur 15, 15 programų finansavimas buvo sustabdytas, nes dėl krizės kilo didelių problemų susijusių su bendra finansavimu. Ir kadangi valstybės narės negalėjo įmokėti savo dalies dėl skolų krizės, ar esate susidūrę ir su kai kuriais panašiais atvejais sustabdydami finansavimą tam tikroms programoms, kuomet jis buvo sustabdytas dėl tam tikrų biudžetinių apribojimų, kuomet valstybės narės neturėjo pinigų negalėjo skirti savo biudžeto pinigų bendrafinansavimui, kartais tas ta dalis valstybių narių siekdavo tik 15-20 procentų, tačiau kai kurias programas įgyvendinant e, valstybių narių dalis buvo ir didesnė. Taigi ar dėl biudžetinių suvaržymų buvo sustabdytos kokios nors programos? Mm, Pažeidimai tai yra vienintelis toks atsvaros taškas, ką mes nustatėme čia nėra susiję su bendro finansavimo lygiu. Kaip žinote, krizės metu, ir tas yra labai svarbu, mes padidiname ES bendro finansavimo dalį ir sumažiname nacionalinę dalį. Tačiau tai yra kitas klausimas, atskiras klausimas. Mes nenustatėme problemų dėl, pavyzdžiui, bendro finansavimo skaičiavimo. Uh, Tai tikrai šiuo atveju nebuvo aktualu. Pagrindinė problema Ispanijoje yra visos mm, sistemos sudėtingumas ir sąveika, visi tie ryšiai tarp tų tarpinių tarnybų, kurios tuo pat metu dirba skirtingose programuose. Man atrodo, mes turime gal 150 tarpinių tarnybų Ispanijoje. Tai aišku, kad jeigu bent viena iš tų tarpinių tarnybų, tarnybų turi problemą, aišku, tai uh, daro poveikį visoms programoms, su, su kuriamis jį dirba. Tai Ispanija yra viena iš pagrindinių problemų šaltinių. Tai kaip aš jau sakiau, su ispanais mes dirbame ir spręsime tą problemą ateityje, tiesiog atpainiodami visas tas, visus tos ryšius ir atsėdami, kad tos tarnybos būtų atskiros. Kaip e, norite, kad elgtumėmės su jūsų išlygomis e, tvirtinant parlamente biudžeto vykdymą? Turiu pasakyti, kad e, man buvo labai džiugu, kad per paskutinį paskutinę biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūrą jūs patvirtinote, palaikėte tas išlygas, kurias mm, regionės politikos generalinis direktorius pateikė. Man atrodo, kad jums mm, tos išlygos yra svarbios tiesiog pasižymėti, atkreipti dėmesį, kur mes turime mm, patikimumo patvirtinimą, o kur ne. Bet galiu jums pasakyti, kad bendrai, kai žiūrime į bendrą veiklos rezultatą, žiūrint, kiek yra pažeidimo ir teisėtumo, tai, man atrodo, bendras liekamasis klaidų lygis yra mažiau nei 2 procentai. Tai yra 1,2 procento mano srityje ir tą jūs galite matyti ir metinėje veiklos ataskaitoje. Labai ačiū na, nenorėjau diskutuoti būtent apie šį klaidų lygį ir apie tai, kaip jis yra apskaičiuojamas, kokiamis informacijomis remiantis, jau supratome, kad informacijų šaltiniai e, galėtų būti patikimesni, taip e, švelniai tariant, taigi visi esame suinteresuoti tuo, kad e, ir toliau būtų dirbama šioje srityje. Taigi galbūt vėliau galėsime šios klausimus jums pateikti tam, kad per daug nesigilintume į techninius dalykus. Labai ačiū, dabar perkime prie žemės ūkio politikos. Pone Pleba, metinės veiklos ataskaita, mes jūsų skaitėme labai įdėmiai, ten yra pateikiama daug vertingos informacijos apie Žemės ūkio generalinio direktorato aptiktą klaidų lygį, atliktus taisimus ir manau, kad <clears throat> ta skaita tikrai buvo parengta labai stropiai, tačiau jau iš karto norėčiau užbėgdama žagių pasakyti, kad jūsų ataskaitoje teigiama, kad reikėtų suvienodinti teikiamą informaciją, jeigu tai turėtų reikšti, kad informacijos mastas dėl to sumažės, tai mes jau iš anksto tam nusiteikę priešintis. Tačiau pirmiausiai suteiksiu Jums žodį. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju, kad pakvietėte mane į šiandienos posėdį. Norėčiau trumpai prisistatyti ir taip pat, jeigu leisite, Baigdamas e, trumpai pakomentuosiu darbo dokumentą. Pradėkime nuo prisistatymo. Per metus 59 e, milijonai eurų yra skiriami žemės ūkio sektoriui. Valstybės narės atlieka finansinių sandorių už maždaug 50 milijonų eurų yra skiriamas finansavimas naudos gavėjams pagal įvairias schemas. Tam, kad būtų užtikrinamas tinkamas administravimas, buvo sukurta atitinkama kontrolės sistema. Kalbant apie pasidalyjamą į valdymą, tai valstybės narės yra atsakingos už pirmo lygio kontrolės Ir čia yra skiriami mokėjimai naudos gavėjams. Komisija taip pat yra atsakinga už tinkamą valdymą ES biudžeto. Komisijos vaidmuo yra užtikrinti tinkamą valstybių narių kontrolės ir audito sistemų veikimą per auditus tam, kad būtų nustatyti trūkumai ir kad jie būtų ištaisyti. Taip yra siekiama apginti ES biudžetą, taip pat ir atliekant neto taisimus. Iš viso yra 82 mokėjimo agentūros, kurios yra atsakingos už mokėjimus naudos gavėjams pagal ES taisyklės. Žemės ūkio generalinis direktoratas atlieka maždaug 125 auditus kiekvienais metais tam, kad įsitikintų, jog valdymo ir kontrolės sistemos atitinka ES reikalavimus. Kalbant apie auditą, tai neto taisymai sudaro maždaug 600 milijonų per metus. ir tai padeda apsaugoti ES biudžetą. Dar keletas faktų susijusių su metinė veiklos ataskaita 2013 metų. 2013 metais generalinis agri direktoratas paskaičiavo, kad pirmai ir antrai pakovai, pakopai buvo skirta 2,7 ir 2,5 procento finansavimo ir 5,2 procento. Toliau e, BŽUP skirta 3,26. E, Iš viso yra 63 e, išlygos mokėjimo agentūrų lygių. Užtikrinsiu, kad būtų įmamasi tinkamų veiksmų visais lygiais, tam jau būtų apsaugotas ES biudžetas. Taip pat kalbant apie tas mokėjimo agentūras, buvo pareikalauta, kad jos parengtų e, veiksmų planus, jog būtų išspręstos tos problemos susijusios su išlygomis. Tarkime, Prancūzijoje buvo išlyga dėl trūkumų susijusių su žemės ploto nustatymo LPs vadinamaisiais. Čia reikia atlikti daugiau patikrinimų vietoje ir taip pat kontroliuoti paskirimus. Buvo sudarytas atitinkamas veiksmų planas, o Žemės ūkio generalinis direktoratas stebi situaciją tolesnę. Toliau Lenkijoje buvo nustatyta trūkumų susijusių su e, gamintojų grupių pripažinimu vaisių ir daržovių sektoriuje kilo finansinė rizika dėl to ir buvo nustatyta, kad neteisingai buvo skiriami ES pinigai. Ir bus susigražintos tos lėšos tam, kad būtų apsaugotas ES biudžetas. Toliau Lenkijos buvo paprašyta imtis taisomųjų veiksmų. Buvo sudarytas dabar veiksmų plano projektas, tačiau jis mums pasirodė netinkamas. Dabar generalinis direktoratas analizuoja peržiūrėtą veiksmų plano projektą, kurį gavome prieš kelias dienas. Jeigu rezultatai bus neigiami, tuomet bus mąstoma apie tolesnį sustabdymą mokėjimų. Taip pat norėčiau pateikti dar vieną pavyzdį susijusi su tais atvejais, kai išlygas galima E, panaikinti. 2009 metais buvo pateikta išlyga metinėje ataskaitoje dėl trūkumų susijusių su LP Bulgarijoje, su tai žemės plotais Bulgarijoje. Generalinis direktoratas pareikalavo parengti veiksmų planą, kuris toliau buvo atidžiai stebimas. Vėliau buvo patvirtinta, kad veiksmų planas sėkmingai užbaigtas, e, kad žemės plotų sistema tinkamai veikia ir dėl to 2013 metais metinėje ataskaitoje jau nurodoma, kad išlyga buvo panaikinta. Toliau e, dėl e, kontrolės veiksmingumo. Generalinis direktoratas paprašė valstybių narių paskaičiuoti, kiek kainavo kontrolės Pagal gautą informaciją matome, kad valstybės narės išleidžia maždaug 4 milijardus eurų kontroliai ir valdymui išlaidų žemės ūkio sektorio kiekvienais metais. Tai yra daugiau negu 5 procentai išlaidų bžūp. Čia reikėtų nedidinti tas išlaidas ir dėl to Mm, generalinis direktoratas bendradarbiauja su valstybėmis narėmis, kad būtų pagerinta kontrolių kokybė. Siekiama nustatyti pagrindinės klaidų priežastis ir mes taip pat dalėmės analizės rezultatai su valstybėmis narėmis, kadangi visa tai padeda pagerinti kontrolės kokybę. O toliau paskutinis, bet nemažiau svarbus dalykas, kokio biuro rekomendacijos. Jūs e, per praėjusius metus teikėte daug gerų rekomendacijų ir dėl to e, buvo e, pagerinta žūp valdymas. Aš norėčiau pateikti porą pavyzdžių. Visų pirma, yra supaprastinamos, vienodinamos audito procedūros. Po žūp reformos įsigaliojo naujos taisyklės, kurios turi prisidėti prie atitikties e, audito procedūros trumpinimo. Toliau kitas pavyzdys e, yra eksante priemonių suspendavimas. Atsiprašau, tai yra suspendavimas kaip eksante priemonė. Buvo pristatytas naujas suspendavimo mechanizmas, kuriuo galima naudotis, norint sustabdyti mokėjimus valstybėms narėms kai yra nustatyti trūkumai kontrolės sistemų. Turime suspendavimo tarybą, kuri kiekvieną dieną analizuoja situacijas susijusias su suspendavimu mokėjimu. Apibendrindamas noriu pasakyti, kad mano atsakomybė yra užtikrinti, jog ES biudžetas skirtas Žemės ūkio fondams būtų apsaugotas Ir tai galima daryti per e, prevencinės ir taip pat e, taisomasias e, veiklas. Mes siekiame užtikrinti geresnę situaciją, tačiau mažas klaidų skaičius nebūtinai atitinka tas sudėtingas priemonės. Apžūp reforma numatė daugiau lankstumo valstybėms narėms. Pavyzdžiui, dėl ekologinimo arba kitų e, paramos priemonių. Tai padidino lankstumą, tačiau taip pat atsirado šiek tiek daugiau sudėtingumo. Būtina visuomet ieškoti pusiausvyros tarp teisėtumo ir taip pat nepamiršti, jog reikia įgyvendinti politikos kryptis, tačiau e, nepamiršti ir atitinkamų išlaidų. Nerealistiška būtų tikėtis, kad klaidų skaičius bus sumažintas iki mažiau negu 2 procentų. Kontrolių kaštai valstybėse narėse dabar sudaro e, maždaug 4 milijardus eurų per metus. Kalbant apie 2013 metų veiklos ataskaitą, tikiu, kad ten aš aiškiai išdėščiau visą informaciją e, susijusią su tuo, kaip e, mano generalinis direktoratas valdė išlaidas skirtas bžūp. Jei leisite, pirmininkė, aš taip pat e, norėčiau apžvelgti keletą darbo dokumento elementų, kur yra teikiama patikimumo deklaracija. Norėčiau pataisyti tai, kas atrodo yra nesusipratimas dėl e, išlygų sumų. Kalbant apie išlaidų rinkos priemonėms ir tiesioginių išmokų e, sritis, tai čia yra nurodyta išlyga darbo dokumente. Iš tiesų tai yra bendros išlaidos. Kaip e, nurodyta 21 puslapyje, išlaidos priklauso. E, tai yra maždaug 199 e, milijonai eurų rinkos priemonėms ir taip pat 652 milijonai eurų tiesioginėms išmokoms. Pranešėja taip pat kalbėjo apie duomenų pati, patikimumą, kai tuos duomenys teikia mokėjimo agentūros. Siekiant išspręsti šią problemą buvo nustatytas naujas metodas metinėje ataskaitoje 2013 metų ir čia dabar yra siekiama numatyti tą liekamą į klaidų skaičių. Ketvirtame priedė 45 puslapyje visą tai yra nurodoma. Pagal šį metodą yra atsižvelgiama į visą prieinamą informaciją. E, tai yra ir e, generalinio žemės ūkio direktorato auditas, taip pat ir sertifikavimo institucijų informacija ir e, taip pat yra taisomos klaidos mokėjimo agentūrų. Dėl to liekamasis klaidų procentas yra realistiškesnis. Kaip jau sakiau, 2013 metais mūsų paskaičiavimais e, pirmai pakopai e, tai yra 2,7 procentai, antrai pakopai 5,2 procento. E, tai reiškia 3,26 procentai bžūp. Taip pat pranešėjo kalbėjo apie tai, kad nėra numatyta nuobaudų dėl neteisingų ataskaitų teikimo. Aš norėčiau pabrėžti, kad pagal teisinį pagrindą nėra atitinkamų nuostatų, nėra numatyta tokių nuobaudų. Darbo dokumente e, nurodoma, kad daroma išlyga mokėjimo agentūroms ir kad tai yra po pataisimo daugiau negu 5 procentai. Aš tik e, noriu patikslinti, kad e, pagrindinė taisyklė, kurią mes taikome, yra tokia. Išlygos e, yra nurodomos, kai viršiamas 2 procentų liekamasis likutis. Ir mes čia turime procentą nuo 2 iki 5 procentų. Jeigu norėsite, aš tiksliau paaiškinsiu, ką visą tai reiškia. Dokumente taip pat yra keliamas klausimas dėl tų žemės plotų. LP yra labai svarbus komponentas ir jo efektyvumą pripažįsta auditorių rūmai. Čia pagrindinė problema yra susijusi su nuolatinėmis ganyklomis. Ir reikėtų čia tiesiog naujos apibriešties nuolatinių ganyklų e, naujoje žūb. Kalbant apie žemės ūkio plotus, kai yra nustatomi netitikimai, tuomet valstybės narės turimtis taisomųjų veiksmų ir e, e, taisyti LP. O toliau veiksmų planą stebi mūsų generalinis direktoratas. Taip pat e, galiu pateikti skaičius atnaujintos versijos stebėsenos lentelės, e, kur yra pateikiama dešimtame priede. E, po šio posėdžio galėsiu pateikti patikslinimus, jei norėsite. Taip pat pranešėja kalbėjo apie laiko tarpą tarp trūkumų nustatymo ir taip pat galutinių taisomųjų veiksmų, kad tai gali būti labai ilgas laikotarpis. Buvo tokių atvejų, kai iš tiesų reikėjo per daug laiko, kol buvo imtasi taisomųjų veiksmų. Taip, tai yra tiesa. Tačiau iš dalies tai priklauso nuo. Nuo įvykdymo procedūrų. Dabar viskas keičiasi ir mes e, žiūrime į sąskaitų tvirtinimo procedūrų laikotarpį atsižvelgėme į naujus laiko terminus, be to apžūp reforma dabar numato galimybę e, suspenduoti iš karto fondus iš anksto. Valstybės narės e, turi daugiau paskatų dabar greičiau reaguoti, negu kad tai buvo daroma anksčiau. E, be to noriu paminėti finansinę riziką susijusią su šiomis išlaidomis. ta rizika yra sprendžiama per neto taisimus. Labai ačiū už jūsų dėmesį. Ačiū. Jau anksčiau pastebėjau, kad Europoje penkių minučių laikotarpis yra skirtingai matuojamas. Galėtume pradėti nuo kolegės sen ir klausimų dėl statistikų, dėl trečiojo priedo kontrolės rezultatų. Jeigu teisingai supratau klausimą, jis buvo apie, valst... apie klaidų e, skaičių, apie kurį prašo valstybės narės ir tų klaidų taisymą, kokią metodiką vadovaujantis e, jos e, yra taisomos ir kodėl vieniems skiriama daugiau lėšų nei kitiems. Ačiū už tą klausimą. Metodika, kurią mes panaudojame pirmą kartą 2013 metais, nustatyti klaidų lygį mokėjimo agentūrose. Yra aprašytas metinėje veiklos ataskaitoje ketvirto priedo 41 puslapyje. Labai trumpai. Noriu pasakyti, kaip jau buvo paminėta, turime tam tikrų sunkumų su valstybių narių statistikos patikimumu. Tai turime žiūrėti tą statistiką, bet dar analizuoti ir kitus visus šaltinius tam, kad mm, klaidų lygis paremtas valstybių narių statistika būtų realistiškesnis. Todėl atsižvelgėme ir į mūsų audito, tai yra Agri generalinio direktorato audito rezultatais. Mes audituojame visas mokėjimo agentūras pagal mūsų audito strategiją. Taip pat atsižvelgiame į auditą, kurį atlieka Europos audito rūmai. Taip pat atsižvelgiame į tą informaciją, į tą vertinimą, kurį pateikia sertifikavimo agentūros. Ir tuo pagrindu mes įvertiname mm, taip vadinamą į tą likutinį klaidų lygį. Čia atsižvelgiama ne vien tik tai valstybių narių statistika, bet ir visus tuos šaltinius, kuriuos paminėjau. Todėl mm, ir turime tą skirtumą lentelėje, lentelėje trečiame m, mm, priedė tarp to esamo e, klaidų lygio pagal valstybių narių statistiką ir toliau kitas yra stulpelis e, pat pakoreguotas, e, patikslintas e, klaidų lygis. Manau, kad tai paaiškina, kodėl yra skirtingi tie stulpeliai. Taip pat buvo mm, klausimas dėl metodikos, ar yra tai derinama su valstybė, ar yra susitarimas tarp valstybių narių ir komisijos dėl metodikos. Ir pasakyti, kad Tai, ką mes pateikėme metinėje veiklos ataskaitoje, tai yra komisijos ataskaita. Tai aišku, mes dirbame su valstybėmis narėmis dėl klaidų mm, prevencijos, bet aišku, metodika yra paremta tais šaltiniais, kuriuos aš jau išvardėjau tai nėra reikalo e, derinti tą metodiką su valstybėmis narėmis, bet valstybės narės puikiai žino, kokia metodika yra taikoma, nes mes e, dalyjamės informaciją ir mano metinė veiklos ataskaita yra visiškai skaidri ir išsami, tikrai nebuvo ką slėpti. Taigi valstybės narės puikiai žino tą metodiką, bet siekiant pagerinti uh, klaidų lygį. Mes, aišku, turime neapsiriboti vien tik tai valstybių narių statistiką. Ir būtent todėl mes ir įdėgėme tą patobulinimą, kad būtent taip dirbame su mokėjimo agentūromis ir klaidų lygių. Ir jeigu reikia, kai kuriais atvejais mes dar taip papildome tą informaciją. Uh, kurią gauname iš Agri generalinio direktorato ir iš audito rūmų ir sertifikavimo tarnybų gaunama informacija. War das immer 25 Prozent und das war natürlich eigentlich viel zu wenig. 25 tai procentai jų visuomet nepakako ir būtent dėl to žemės ūkio e, e, generalinio direktorato pateikiamas klaidų skaičius ir auditorumų pateikiamas klaidų skaičius taip smarkiai skiriasi. 2012 jūsų klaidų skaičius siekia 2,2, auditorumų 3,8. Ar manote, kad jūsų atlikti taisymai jau yra pakankami? Ar jūsų šių metų parašas po ataskaita yra toks pats patikimas kaip ir praėjusių metų ar labiau patikimas, ar mažiau patikimas. Kitas klausimas dėl mokėjimo agentūrų e, veiklos e, ir statistinių duomenų susijusių su patikra. Galėt, galima čia būtų kalbėti apie tam tikrą sąmoningą klaidinimą. Ačiū už klausimą. Vis dar esama skirtumų tarp tos metodikos, kurią pasitelkia komisija ir Europos audito rūmai apskaičiuodami klaidų lygį. Mes skaičiuojame klaidų lygį valdymo tikslais, audito rūmai tuo tarpu skaičiuoja klaidų lygį siekdama užsitikrinti biudžeto vykdymo patvirtinimą. Jeigu įvertintume mūsų generalinio direktorato ir auditorumų klaidų lygio apskaičiavimo pokyčius e, tam tikrą, per tam tikrą laiko tarpą, tai vis e, galima pastebėti, kad e, tie bendri rezultatai tampa vis panašesni, kalbant apie tos papildomus veiksmus, tą top up vadinamai, tai mes 25 procentais atveju jį taikėme papildomą auditavimą. Ir dabar atlikdami papildomą auditą mes atsižvelgiame į atskirų 82 mokėjimo agentūrų pateikiamas ataskaitas audito. Klaidų lygio apskaičiavimo metodas yra statistinis, būtų sudėtinga užtikrinti abiejų metodų visapusišką atitikimą. Tačiau netgi atsižvelgianti visus minėtus skirtumus, mes vis dar neviršyjame auditorumų skaičiavimo intervalų, taigi skirtumų didelių nėra. Pirmą kartą atliktas įvertinimas parodo, kad mes einame tinkamą linkmę. Mes, aišku, norime ir toliau savo pastangas stiprinti, ne tik apskaičiuodami klaidų lygį, tačiau pirmiausiai padėdami valstybėms narėms sumažinti klaidų skaičių. Būtent dėl šios priežasties glaudžiai bendradarbiavame su valstybėmis narėmis, siekdami užbėgti už akių toms pasitaikančioms klaidoms. Pavyzdžiui, pagal pirmąjį ramstį labai daug Lėšų yra paskirstoma maždaug 41 milijardas per metus. Jau e, Žemės ūkio generalinio direktorate nuo šių metų pradžios įsteigėme specialų padalinį, kuris atsakingas už tiesioginės išmokas ekologinimo srityje siekiant padėti valstybėms narėms įgyvendinti geriau naują politiką. Norėčiau dar grįžti prie sąmoningo klaidinimo klausimo. Tiek daug taisimų tokio masto aš e, pabandžiau e, suvestinę parengti. Iš jūsų veiklos ataskaitos mes paėmėme tam tikrą informaciją susijusią su Pavyzdžiui, Graikija praneša 0,3 procentus e, klaidų, jūs to tarpu pakoreguojate tos skaičius iki 5,7, Ispanija taip pat nuo 5 iki 7, Portugalija nuo 0,2 iki 4,7 ir kitos šalis atitinka. Kaip galėtumėte paaiškinti tokius netitikimus? this, take... Kad galėtumėm tai paaiškinti, reikia atsižvelgti kiekvieną individualų atvejį ir išanalizuoti viską labai išsamei. Man atrodo. Thank you. Mm, toks būtų, to, to, trumpas apibūdinimas, kaip viską padarėme, yra pateiktas 114 puslapyje mūsų metinės veiklos ataskaitos, kur mes paaiškinome um, viską, ką darėme su kiekviena mokėjimo agentūra. Mes uh, turime 95 mokėjimo agentūras mm, su gana tokiu normaliu uh, patikimumu, kur klaidų lygis iki 2 procentų. Matome, kad yra mokėjimo agentūrų, kurios visiškai laikosi to, ko mes tikimės iš jų. Tai toks normalus patikimumas su maža rizika, tai būtų nuo 2 iki 5 procentų. E, tam, kur yra švelninančiųjų veiksnių turime 29 9 tokius atvejus. Tai ne agentūros, tai atvejai, nes kiekviena agentūra turi atskirą programą valdyti. Tai mes žiūrime į savo vertinimą, kokį vertinimą mes padarėm tos mokėjimo agentūros atveju yra maža rizika, e, kur yra maža rizika biudžetui, ribotas patikimumas su vidutinio lygio rizika yra 36 atvejai. Čia likutinis laidų lygis yra didesnis nei 5 procentai. Taip yra, kai turime ribotą tą patikimumą, turime 26 atvejus. Dabar, jeigu grįžtumėm prie jūsų pavyzdžio, Junktinė karalystė, čia mes atsižvelgėme ne vien tik tai į um, Europos audito rūmų, Agri generalinio direktorato auditus, bet ir į sertifikavimo tarnybos įvertinimus, kokius jie pateikė kiekvienai mokėjimo agentūrai, kiekvieno atveju atskirai. Uh, Ir čia tuo atveju mūsų ekspertų grupė nusprendė tikslinti likutinį klaidų lygį. Galime kiekvieną atvejį išanalizuoti atskirai, aišku, kiekvieną situaciją atskirai. Also keine, also keine bewusste Täuschung ist einfach. Taigi, tyčinio klaidinimo nėra. Yra tik tai kažkokios tai problemos, kur kažkas nepavyko ką jūs darysite su tomis mokėjimo agentūromis, Britų ir kitomis, su tokio masto skaičiamis, ar skaičiais, ar jūs pasakysite viskas gerai ir tiek? We... Tais atvejais, kur po labai išsamios analizės mes nustatome, kad yra problema su valdymu, mes prašome valstybės narės ir konkrečios agentūros sukurti veiksmų planą kur būtų numatyti labai konkretus veiksmai, labai konkretus etapai, ką reikia padaryti, kad būtų ištaisyti trūkumai. Ir mes stebime, kaip įgyvenamas tas veiksmų planas. E, Agri generalinis direktoratas stebi to plano gyvenimą, taip pat ir atitinkama valstybė narė, kuri aktyviai dalyvauja gyvendinant tą veiksmų planą. Čia viskas, kas yra nustatoma mokėjimo agentūros lygių. Ja. Kolega Piffer. Eine Frage an Herrn Flewa zum Thema uh, Zukunft der. Pana Plevas nori užduoti klausimą dėl žemės ūkio ateities. Valstybės narys skundžiasi visos dėl to, kad e, dėl paramos susėjimo vis griežtėja skirimo paramos taisyklės, ar čia išvelgiate tam tikrą galimybę žemės ūkio politikos srityje didėti piknaudžiamų ES paramos lėšomis. Antras klausimas susijęs su padėtimi Prancūzijoje. Europos parlamentas žemės ūkio politikai ir regioniai politikai per praėjusią biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūrą pareiškė išlygas, ypač dėl padėties e, susijusios su žemės ūkiu Prancūzijoje. Taigi kokia ta padėtis dabar? Jūs pats pripažinote, kad Prancūzijoje buvo daromos klaidos. Aš tikiuosi, kad tas konstatavimas arba tas faktas, kad Prancūzija dabar turi gražinti jas biudžetą nuo 800 iki 1,2 milijardų eurų, nieko bendro neturi su parlamento pareikštą išlygą, mane paprasčiausiai domintų konkrečiai, kokia yra padėtis Prancūzijoje ir kokiu veiksmu toliau bus įmamasi jūs, tačiau savo ataskaitoje Kreipite dėmesį į padėtį Portugalijoje, ar yra naujovių susijusių su, su žemėtvarkos politika su atitinkamais matavimais. Taigi ar yra kokiu nors naujų žinių apie padėtį Portugaliją. Kitas klausimas susijęs su parlamento reikalavimu valstybės narėse daugiau atlikinėti tiesioginių patikrų. Pirmiausiai tai taikytina regionų plėtros politikai. Pana Šemetą ketvirtadienį dar turėjęs galimybės atsakyti šios klausimus. Taip pat noriu paklausti Ar galvojama apie kokius nors dvišalius susitarimus su e, tarp komisijos ir valstybių narių, kuriuose yra daugiausiai problemų? Parlamentas tokių dvišalių susitarimų reikalauja, ypač žemės ūkio politikos srityje, dėl to pareiškia tinkamas išvad, išlygas, taigi kaip jūsų generalinis direktoratas tokį parlamento reikalavimą vertina. Ačiū. Ačiū šios klausimus. Visų pirma, dėl žūp reformos ir naujosios padėties po to, ypač poveikio klaidų lygio ateityje. Taip tiesa, žūp reforma įneš naujų elementų, pavyzdžiui, žalinimas, Taip pat bus numatyta daugiau lankstumo valstybėms narėms kovoti su galvoti apie, dirbti kai kuriuose elementuose apžų, pavyzdžiui, tas, tas privalomas tiesioginių išmokų elementas. Taigi tikrai sudėtingumo gal bus daugiau, bet aišku, reikia su tuo dirbti, tą reikia valdyti ir nelengva, kai sudėtingumas auga, e, klaidų lygį mažinti. Bet mes taip pat turime pripažinti, kad turime ir, daug, ir naujų priemonių, kad galėtumėm efektyviau dirbti naujos žūb kontekste. Aš jau sakiau, kad turime galimybę suspenduoti mokėjimus abiem fondam ir nutraukti mokėjimus vystimuisi, jeigu yra rizika uh, ES biudžetui. Ir tą irgi reikia turėti galvoje. Jūs minėjote kompleksinį susijimą šiame kontekste. Turiu pasakyti, kad kompleksinis susijimas negali būti e, klaidų lygio elementas. Mes esame pakankamai įsitikinę, kad tikrai uh, Mm, tai nebus laikoma klaidų lygių, ką audito rūmai skaičiuos nuo kitų metų pradžios. Mm, taigi galvojant apie žūp ateityje, taip, ji pakankamai sudėtinga bus, bet reikia aiškiai pasakyti taip pat, kad mm, negali problemos išspręsti vien tik tai numatant daugiau kontrolės. Aš jau sakiau, didelė dalis kontrolės yra vykdoma valstybių narių, bet mes taip pat naudojame daug išteklių ir Agri generalinėme direktorate, komisijoje, auditui. Ir panašu, kad vienintelis būdas situaciją pagerinti yra pagerinti kontrolės kokybę. Mes ir taip jau turime daug kontrolės, kur yra vykdoma valstybių narių. Jeigu pažiūrėtumėm, kiek valstybės narės kontroliuoja kasmet, apie 900 milijonų operacijų. 900 tūkstančių e, operacijų pasitaiso kalbėtojas. Bendrai iš 50 milijonų operacijų žemės ūkė. Tai kontrolė, kon, vykdomų kontrolės skaičius tikrai yra labai didelis, bet labai svarbu dirbti su statistikos kokybę ir pagerinti padėtį valstybės narėse. Aišku, ne vien tik tai e, baudžiant valstybės narės, aišku, jeigu reikia, mes galime pritaikyti suspendavimą e, iškart, jeigu tik tai nustatome, kad yra mm, problema, nes e, pradedame nuo sąskaitų klyringo procedūros, bet aišku, kad mes dirbame su valstybėmis narėmis, kad užkirstumėm kelią tokioms situacijoms. Ir aš jau minėjau, kad mes suformavome atskirą padalinį, kuris dirba su valstybėmis narėmis brūpį gyvendinimo kontekste. Taip pat pagal naują apžūp mes turėsime ir formulius reikalavimus, kurie yra numatomi sertifikavimo tarnybai, pateikti patikimumo patvirtinimą dėl tos kontrolės, kurią m, mm, ta tarnyba vykdo o, mokėjimo agentūroms. Čia nuo 2014 metų paraiškų tas pradedama ir tai reiškia, kad apie tai bus pateikta informacija 2016 tik tai metų metinės, metinėje veiklos ataskaitoje. Tačiau tos priemonės egzistuoja ir Aišku, kad tai leis pagerinti kontrolės kokybę, kadangi dirbame su valstybėmis narėmis ne tam, kad daugiau pinigų skirtumėm kontrolė, bet kad pagerintumėm kontrolės kokybę. Dabar tie atvejai, ką jūs paminėjote, Prancūzija ir Portugalija. Pradėsiu nuo Prancūzijos. Taigi, patikslintas laidų lygis buvo 4,6 procento. Audito išvados ir galimas rizikos ES biudžetui svarbumas e, leido um, mūsų direktorato nustatyti išlygą Ajaxui Prancūzijai ir buvo neseniai nustatyta, kad tai yra pasikartojančios problemos. Galvojant apie LP, kiek yra informacijos E, kiek yra mokėjimų teisių išskirstoma. E, Prancūzija nesėmė reikalingų priemonių situacijai ištaisyti, taigi, kad būtų galima užtikrinti e, visišką reikalingų taikomų teisės aktų įgyvendinimą. Taigi buvo imtasi tolesnių veiksmų, mes sprendėme šį klausimą kalbėdamėsi su Prancūzijos valdžia. Taigi buvo Prancūzijos valdžios parengtas veiksmų planas, kad būtų galima nustatyti problemas ir ištaisyti jas. Tas taisomų ir veiksmų planas, galvojant apie mokėjimų teises ir tai buvo padaryta pagal 2014 metų planą, toliau veiksmų planas dėl LP atnaujimo ir papildymo dabar įgyveninamas ir tai Agri generalinis direktoratas atidžiai stebi. Prancūzijos valdžia pareiškė, kad iki 2016 metų e, bus vykdomos šios priemonės tam, kad būtų galima visą šį darbą užbaigti. Reikia aišku suprasti, kad tai yra pakankamai uh, sudėtingas darbas, kurį reikia atlikti ir pakankamai ir brangus kai kuriais atvejais, tai mes mm, suprantame, kad aišku reikia jiem duoti laiko, kad jie galėtų efektyviai visas priemonės įgyveninti. Dabar atitikties patvirtinimo procedūra atlikta mm, už 2009-2011 finansinius metus, toliau dėl 12 2013 metų. Procedūra e, finansinio taisymo pasiūlyta, bet procedūra dar yra eigoje. Tai mm, tikrai procesas sudėtingas ir turiu pasakyti, kad dirbame glaučiai su valstybėmis narėmis, ieškome sprendimų, uh, kad e, apsaugotumėm ir ES biudžetą, ir kitą vertus, kad rastumėm e, sprendimą ateičiai. kad galėtumėm pagerinti sistemą, kad ta sistema tikrai atitiktų taisyklės. Dabar dėl Portugalijos kodėl reikėjo teisomųjų veiksmų. Patikslintas laidų lygis buvo paskaičiuotas 4,37 e, procento. Išlyga buvo įrašyta 2011 metų metinėje veiklos ataskaitoje dėl patikrų vietoje, dėl LP e, viso proceso ir atnaujimo. Toliau išlyga palikta 2013 metų išlygams, kadangi LP dar ne visiškai sutvarkyta ir sąskaitų klyringo procedūra vis tiek dar nesumažina rizikos biudžetui tol, tolesni veiksmai. Čia tie trūkumai, kurie buvo nustatyti dėl Portugalijos LP. kas buvo nustatyta, tie trūkumai nuo 2005 metų, ES biudžetas buvo apsaugotas per atitikties patvirtinimo procedūrą čia per 100 milijonų eurų galima susigražinti per finansinį taisymą 2006-2008 metų laikotarpiai. Toliau galvojant apie kitus paraiškų metus, tolesnius paraiškų metus, čia atitikties tvirtinimo uh, procedūros vyksta tam, kad būtų galima prireikų susigražinti netinkamai išmokėtas lėšas. 13 metais buvo užbaigtas tas darbas ir toliau jau papildomo plano taisomųjų veiksmų nebereikia. Dabar tas darbas kurį atlieka Portugalija mūsų prašymu dėl tų teisų išmokas sutvirtinimo. Jis galioja nuo 2014 metų tolyn bet jis netaikomas atbulinė tvarka. Agri generalinis direktoratas ir auditoriai atidžiai stebės, kaip Portugalijos valdžiai gyvendina tą planą ir ar bus visi tie taisomi veiksmai gyvendinti ten, kur konsolidavimas nebuvo atliktas tinkamai atitikties e, kreivingo procedūra jau vyksta už 13, 2013 metus ir mes tikrai mm, užsitikrinsime, kad nebūtų finansinės rizikos es biudžetui. Markus Pieper mit Nachfrage, dann die Kollegin Sepp. Markus Pieper, papildomą klausimą, po to kiti kolegos. Mums Mus tam, tam tikras mm, nusivylimas apima. Konstatuojame, kad žemės ūkio politikos srityje pagrindinis klaidų šaltinis susijęs su nepatikima informacija iš, gaunama iš valstybių narių. Minėjote, kad Prancūzijoje ta problema tęsiasi jau kelis metus puikiai žinome, kad 2006-2007 metais Prancūzijoje tos problemos prasidėjo, dabar jūs mus bandote nuraminti kalbėdamas apie veiksmų programą, kuri turės būti parengta 2016 metais. Tai panašu į tam tikrą rekordą. E, kokių problemų turėtų kilti, pavyzdžiui, dėl žemės sklypų matavimo. Tai galima juos paprasčiausiai išmatuoti vieną kartą, suvesti duomenys į sistemą ir tai neturėtų užtrukti dešimties metų. Taigi negaliu įsivaizduoti, kame slypi tokio dėlsimo priežastis. Ta pati situacija yra Portugalijoje. Čia vėl bandoma viską nukelti vieneriems, dviejiems metams, tikintis, kad padėtis pagerės. Tai kada pagaliau bus įmamas veiksmų? Uh, the... Kas dėl uh, veiksmų plano įgyvendinimo, tai be abejo yra daroma pažanga, tačiau ne visi elementai ištaisyti. Tad, todėl reikia daugiau laiko. Mes, aišku, galime pristatyti visus techninius aspektus susijusius su veiksmų plano įgyvendinimu ir taip pat LP sistemos taisymais. Tai gal nereikėtų to daryti čia, nes tikrai daug laiko prireiktų siekiant išaiškinti visus techninius aspektus susijusius su žemės sklypų e, sistema. Tai yra sudėtingi dalykai, mes atsižvelgėme į skirtingus elementus, tai nėra tik paprastas žemės klypo išmatavimas. Privalome čia neįtraukti tam tikrų elementų, reikia čia atsižvelgti ir į ganyklas ir taip toliau. Tad e, tikrai galėčiau Jums pateikti daugiau techninių paaiškinimų, bet gal po šio posėdžio ar netgi raštu, jei tai bus būtina. Das nehmen wir gerne an, aber. Mes priimame jūsų pasiūlymą, tačiau generalinis direktorius Defa mums paaiškino, kad e, jeigu jis pareiškia išlygą, tai pinigų mokėjimas yra sustabdomas, jūs tačiau mokėjimo nenutraukate ir galbūt praėjus dešimčiai metų atliekami kažkokie tai finansiniai taisimai valstybėms narėms nedaroma jokio spaudimo reaguoti greitai. Kodėl valstybės narės, kurioms pareiškiamos išlygos ir toliau gauna atitinkamą finansavimą savo programoms arba jų dalims? Kodėl? Yeah, we were not able to Kalbant apie finansavimą, tai nebuvo įmanoma suspenduoti finansavimo, tačiau ateityje mes jau turėsime galimybę taikyti tokias priemonės. O kalbant apie finansinių taisimų procedūrą, tai ji vyksta ir būtent finansiniai taisimai yra neišvengiamas dalykas tik praeitįje tam reikėdavo daugiau laiko, o dabar turime naujas taisyklės ir naujas galimybės e, nutraukti mokėjimą. Todėl valstybės narė sulaukia daugiau spaudimo tam, kad greičiau įgyvendintų veiksmų planus. Mes remiamės būtent šiais elementais. Eh, Center. Ačiū, ponė pirmininkė. Jūs vadinate mane pane Sender, tačiau tiesą sakant, aš Jala Sender. Ispanijoje yra dvi pavardės. Tik trumpai paaiškinu, nes niekada nežinau, ar į mane kreipėtės, ar į kažką kitą. Norėčiau padėkoti kalbėtojui už pateiktą informaciją. Taip pat turiu ir klausimą. Kaip ir ankstesnis generalinis direktorius, jūs paminėjote sudėtingus elementus, kadangi kartais yra viena agentūra, kartais kelios ir be abejo, kai jų yra daug, sudėtinga išvengti klaidų, kadangi reikia daug ką taisyti. Na, norėjau užduoti klausimą, kadangi ponios Graslė darbo dokumente yra tam tikri skaičiai ir e, ten paimkime, tarkime, vieną agentūrą, pavyzdžiui, Austrijos, jos klaidų e, skaičius yra kitoks negu Ispanijos ar Prancūzijos. Ir tai, kad yra viena mokėjimo agentūra, visai negarantuoja, kad klaidų bus mažiau tik norėjau atkreipti į tai dėmesį. Aš esu viena iš tų, kurie tiki, jog yra prieinamų priemonių ir čia tikrai sudėtingumas nėra vienintelė problema. Be abejo, dėl to viskas tampa sunkiau, bet e, netame viskas slypi. Reikia politinės valios ir tada galima pasiekti atitinkamų rezultatų. Net ir turint vieną agentūrą, akivaizdu, kad gali būti tų klaidų daug, daugiau negu, tarkime, mano šalyje Ispanijoje. Toliau, kaip sakė ponas Piper, yra tam tikrų šalių, kuriuose yra kelios mokėjimo agentūros, bet kitose egzistuoja vien, atsiprašau, iš tų agentūrų yra viena, tarkime, kur pasitaiko labai daug klaidų, tarkime, Jungtinė karalystė, trys dirbo gerai, o kitoje yra tikrai daug klaidų, panašu, kad ta agentūra tiesiog prastai dirba. Toliau yra tokių valstybių, kurių mokėjimo agentūros dirba panašiai. Tarkime, e, Vokietija, e, Saksonijoje klaidų skaičius yra prastokas, o Ispanijoje Laroch regione kyla tų problemų. E, taigi dėl to sudėtinga viskas, kai yra apskaičiuojamas vidurkis, kai yra siekiama nustatyti procentą. Tas e, bendras paveikslas neatspindi visko, kadangi dauguma agentūrų gal gerai dirba, o prastai dirba viena vienintelė, tačiau tai iškraipo bendrą vidurkį. E, taigi tokį klausimą aš nuolat keliu šiame komitete. Noriu tiesiog būti tikra, kad teigiam, tinkamai atsižvelgiama į visus elementus, nes kai yra pateikiami vidurkiai ir procentai, atsiranda daug problemų. Ir e, dėl to nukenčia tos mokėjimo agentūros, kurios puikiai atlieka savo darbą. O tai suteikia žmonėms progą kritikuoti tas agentūras dėl prasto darbo, kurį atlieka kitos agentūros. Dėkoju už Jūsų pasisakymą ir komentarus. Iš esmės, aš pritariu Jūsų situacijos įvertinimui. E, tikrai valstybėse narėse yra skirtingos situacijos ir mokėjimo agentūros nėra vienodos. E, nėra kažkokių taisyklių. Negalima pasakyti, kad regioninėje sistemoje klaidų bus daugiau ar mažiau negu ten, kur yra viena agentūra. Tiesiog viskas skiriasi regionuose ir valstybėse narėse. Turint omenyje tą situacijos įvairovę Europoje, reikia stengtis valstybėms narėms pagelbėti ir nustatyti problemą. Būtent tai ir daro komisija. Mes reguliariai organizuojame seminarus, taip pat diskusiją su valstybėmis narėmis. Be to, kas dviejus metus vyksta mokėjimo agentūrų vadovų susitikimas, kur mes pristatome savo politiką. Be to, vyksta seminaras, kur yra kalbama apie žemės ūkio plėtrą, E, vyksta ir daugiau seminarų, kur mes pristatome atitinkamus fondus bei tendencijas. E, taip pat yra teikiamos viešųjų pirkimų gairės, tiems, kuriems tai aktualu, kalbama apie auditorumų veiklą, e, taip pat nurodomos pagrindinės klaidos ir visi kiti svarbus elementai. Be to, Mes e, teikiame tokią bendrą informaciją apie klaidų priežastis. Siekiame, kad valstybės narės labai anksti žinotų, kokios gali būti klaidos ir jų išvengtų. E, turiu pasakyti, kad viskas yra kur kas sudėtingiau. E, mes, norėdami ginti ES biudžetą, turime atlikti labai aiškius finansinius taisimus, jeigu tai yra būtina, bet taip pat labai daug dėmesio mes skiriame bendradarbiaudami su valstybėmis narėmis tam, kad būtų užkirstas kelias klaidoms ateityje. Negana to, mes taip pat siekiame gauti patikimesnius duomenis iš valstybių narių. Bus nauja duomenų perdavimo sistema, kurią galėsime remtis ir tai reiškia, kad tas automatizuotas duomenių siuntimas sudarys mažesnį administracinę naštą valstybėse narėse. Jens Gair, prašau. Ačiū. Generalinį direktorių Plėvą E, jūs kalbėjote, kad turite per mažai priemonių, kuriomis galite pasinaudoti. Kai aš rengiau pranešimą dėl komisijos biudžeto vykdymo patvirtinimo, tai su nuostaba turėjau konstatuoti, kad jūsų generalinis direktoratas turi nemažai galimybių įsikišti, sureaguoti, tiksliau mažai, mažiau turėjo galimybę reaguoti į valstybių narių klaidas, nei pavyzdžiui regionų generalinis direktoratas praėjusią kadenciją šiam klausimui skirime pakankamai daug dėmesio, pavyzdžiui, svastydami, kaip mm, praėjusiame dešimtmetyje patvirtinas veiksmų planas yra įgyvendinamas, tačiau regionų politikos rytėje, tačiau Su nuostaba turiu konstatuoti, kad daugumas tokių priemonių jūs neturite. Taigi, kyla klausimas, kokių svarbiausių priemonių palyginti su regionų politikos sritimi jums trūksta. Turint omenyje, kad jūsų pareiškiamas išlygos nelabai daug naudos atneša, nes jūs negalite E, net ir e, apsimesti, kad elgėtės ryštingai, nes neturite jokios galimybės kažkaip inicijuoti, kad e, Prancūzijoje būtų atitinkamai greičiau matuojami žemės sklypai. Ir jeigu analizuotume, kaip juda pinigų srauta ir palygintume su regionų politika, ir joje pasitaikančiais klaidų lygiais, tai pastebime tam tikrų teigiamų tendencijų palyginti su praėjusią kadenciją, tačiau man kelia nerima tai, kad e, svarstant biudžeto vykdymo patvirtinimą dėl žemės ūkio gali kirti ateityje nemažai papildomų problemų. Taigi, kokių priemonių jums trūksta tam, kad e, pakeistumėte tendencijas ES žemės ūkio politikoje, nes būtent parlamentas tokiu būdu galėtų daryti tikslingą spaudimą valstybėms narėms. Taip pat mane domintų, kiek lėšų jūs sugražinate į ES biudžetą savo generalinio direktorato veiklos rytyje. Ar išieškomų sumų dydis didėja ar niekas nesikeičia? Ačiū iš klausimą. Manau, kad e, akivaizdu, kad mūsų politikos rytis skiriasi, minėjau, kad mes per metus atliekame 50 milijonų pavedimų ūkininkams viena vertus ir Dalyvaujame taip pat pasidalomojo valdymo sustarime su sertifikavimo institucijomis ir mokėjimo agentūromis. Kokie yra skirtumai tarp abiejų politikos sričių? Mes nesikišime į pirmąjį ramstį, tačiau turime galimybę kištis uh, arba įtakoti lėšų paskirstimą pagal antrąjį ramstį. Bet turime galimybę sustabdyti lėšų skirimą pagal antrąjį ramstį. Tačiau turime galimybę mm, išieškoti netinkamai panaudotos lėšos ir tokiu būdu apsaugoti ES biudžetą. Taigi mūsų vykdoma politika yra sudėtingas. Siekdami užsibrieštų tikslų turime užtikrinti pusiausvyrą tarp politinių tikslų, atsižvelgdami į pačios politikos sudėtingumą. Žinoma, galėtume reikalavimus supaprastinti, aš tai jau minėjau per paskirto komisijos nario klausimus, tačiau ta pusiausvėra turėtų neatsiliepti neigiamai ES biudžeto lėšų panaudojimo saugumui. Turime priemonių, kurias pasitelkia galėtume užtikrinti es biudžeto lėšų panaudojimo patikimumą, tačiau, kaip minėjau, sritis yra pakankamai sudėtinga, turime dirbti su valstybėmis narėmis ne tik e, finansinių atitaisimų srityje, tačiau išieškodami biudžeto lėšas, tačiau taip pat ir prevencinių priemonių gyvenant politiką turime imtis. Pakalbėkime dar truputį apie kaimo plėtrą nes mes e, pareiškime nemažai išlygų 2012 metais. 30, e, dėl 39 mokėjimo atveju pareiškime išlygas 12 procentų. Taigi, man yra visiškai neakivaizdu, kuriuose vietose jūs čia žvelgiate žemės ūkio srityje tam tikrą pažangą palyginti su ankstesniu laikotarpiu. Žemės ūkio generalinis direktoratas 2011 metais pateikė klaidų lygį, e, kalbėdamas apie 2,6 procentus. Tuo tarpu audito rūmų skaičiai buvo mažiausiai dvigubai, trigubai didesni lygiai tas pats buvo ir 2012 arba 2013 metais. Dabar planuojama, kad 2013 metais klaidų skaičius padidės pagal audito rūmų vertinimai e, iki 8 procentų. Ir kitas klausimas, kaip Jūs matote, ką mes turėtume elgtis su, kaip turėtume elgtis su Jūsų išlygomis pareiškimomis. Ačiū. Iš tiesų mes e, turime pabrėžti, kad BŽP labai svarbi sudėdamoji dalis yra antrasis ramstis. Pirmiausia, noriu pakalbėti apie tai, kad e, padėtis 2013 metais palyginti su ankstesniais metais e, yra tokia. 2012 metais visoms programoms pagal antrąjį ramstį pareiškime išlygas visose valstybėse narėse veikiančioms visoms mokėjimo agentūroms. Dabar padėtis yra kitokia, mes elgiamės tikslingiau, pirmą kartą pasitelkėme atitinkamą metodologiją, kuri e, yra pristatoma metinės veiklos ataskaita, taip pat ir programoms pagal antrąjį ramstį. Taigi bendras vaizdas yra šiek tiek kitoks. Iš tiesų, Mūsų analizė rodo, kad pagal antrąjį ramstį finansuojamų programų klaidų lygis didesnis nei pagal pirmąjį, tačiau taip pat ir žemės ūkio sklypų matavimo sistema veikia pakankamai gera, tačiau e, tos priemonės, kurias galime naudoti pagal pirmąjį ramstį, nėra e, naudotinos antrojo ramščio programoms. Todėl e, tai paaiškina tam tikrą prasme ir klaidų lygio skirtumą apskaičiuodami klaidas, klaidų lygį mes rėmėmės atskirų mokėjimo agentūrų pateikiamą informaciją. 2013 metais klaidų lygis mūsų vertinimu turėjo siekti 5,2 procentų. Tai yra mažesnis klaidų lygis e, nei kitų institucijų skaičiuojančių klaidų lygį pateikiami duomenys, tačiau mes taip pat naudojamės turimomis priemonėmis, kad situaciją pagerintume. Pirmiausiai Žemės ūkio generaliniam direktorate yra aštuoni padaliniai, sakingi už plėtros programas įgyvendimas visose valstybėse narėse. Mes ir anksčiau, ir dabar valstybių narių prašome parengti veiklos planus pagal kurios padėtis turėtų būti gerinama. Jeigu iškyla grėsmė ES finansiniams interesams, mes nedelsdami e, pradame taikyti finansinių atitaisymų procedūrą. Taip pat e, padame valstybėms narėms e, išsiaiškinti klaidų priežastis, e, identifikuojame klaidų priežastis ypač pagal antrojo ramšio programas valstybėse narėse, kartu su valstybių narių pareigūnais ir mes e, Vieno seminaro metu išsiaiškinome daugiau nei 260 įvairių klaidų atsiradimo priežasčių. Dabar valstybės narės turi galimybę išvengti tokios e, padėties ateityje. Taip pat turime galimybę įsikišti arba sustabdyti mokėjimus, nutraukti juos Taigi turime galimybių padėti pagerinti. Ir galime būti veiksmingesni šioje srityje. Ačiū. Dabar dar auditorumo atstovui, ponui Lazaro, suteiksiu žodį, kadangi jau prasidėjo kalba apie pasidalomą įvairią pasidalomąjį valdymą. Ačiū pirmininkė, metinės veiklos ataskaitos pasikeitė su laiku. Iš pradžių tai buvo vidinės atskaitomybės dokumentas, tačiau metam bėgant metinės veiklos ataskaitos po truputį truputėlį evoliucionavo į tokius dokumentus, kuris, kur, kurie pateikia ir išorės suinteresuotam šalims mm, informaciją apie ES mm, biudžeto išlaidų teisėtumą ir tvarkingumą. Kitas žingsnis galbūt būtų dar ir pateikti daugiau informacijos apie rezultatų pasiekimą pasiekimo lygį. Ir iš tikrųjų, man atrodo, žengiama gera kryptimi komisija. Iš metinės veiklos ataskaitos dabar yra lengviau suprantamos skaitytojui. Daug, aišku, dar galima jas tobulinti, bet um, šiame procese e, Europos audito rūmai tikrai pagelbės. Mes ir praeitie esame pateikę pastabų, pastebėjome, kad tai padėjo komisijai įdėkti patobulinimus. Audito rūmai neteikia mm, patik. E, e, metinio e, sąskaitų patikimumo patvirtinimo ir atsižvelgiant į savo išvadas ir kitus komentarus mes pateikėme rekomendacijas, kur mūsų manimų reikėtų patobulinimo. ES biudžeto valdymas yra labai sudėtingas procesas. ES teisė nustatė kad turi būti įvairių struktūrų, įvairių institucijų, kurios turi valyti tos pinigus. Tai yra mokėjimo agentūros, valdymo e, e, tarnybo struktūros, kurios prižiūri paraiškas mokėjimams, turi priimti sprendimus. Um, pritaikydamos ar nepritaikydamos papildomų patikrų. Ir aišku, ten, kur komisija mm, valdo išlaidas tiesiogiai e, mokslo tyrimų ir išorės veiksmų srityje, tai yra paprasčiau. Išskyrus grinai administracinio pobūdžio išlaidas, klaidos yra svarbios viso, visose biudžeto srityse. E, akivaizdu, kad e, skirtingai suprantamas pažeidimų lygis Generaliniai direktoratai pripažįsta, kad klaidos yra rimtos, tačiau jų paskaičiavimai yra mažesni nei auditorumų. Taip pat reikia pažymėti, kad komisija pateikia rizikos sumas valstybėse narėse, o auditorumai tikisi, kad komisija turėtų siekti iš valstybių narių e, valdžios institucijų gauti patikim, patikimą informaciją apie teisėtumo atverkingumą. Mm, Galvant apie 2013-2020 metų programas, e, teisės aktai gali būti naudingi, tačiau, kaip parodo mūsų darbas dėl e, sanglaudos, pateikimų duomenų gavimas iš valstybių narių vis dar neužtikrintas, dar to reikia siekti. Labai svarbu galvoti apie mm, pakeitimus, trūkumų išiškinimą ir vidaus audito struktūras. E, pa, taigi, Europos audito rūmai tikrai sieks padėti ir generaliniam direktoratam, ir Europos parlamento biudžeto kontrolės komitetui biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūroje. Ačiū, dabar perkime prie mokslinio tyrimų. Tikiuosi, jūs džiaugiatės, kad jums nereikia veikti pagal pasidalomą valdymą. Ačiū, ponė Greslė, atsižvelgdamas į tai, kad laiko liko nedaug, kalbėsiu trumpai. Priešingai negi ankstesni du kalbėtojai, aš dalyvauju tiesioginėme valdyme, tačiau mūsų prioritetas tinkamas lėšų panaudojimas, todėl pagal 7 mokslinio tyrimų pagrindų programą gyvendiname daug priemonių, kad sumažintume likutinį klaidų lygį ir pagerintume savo veiksmingumą. Mes nuolat E, peržiūrime savo vidinius procesus, e, siekdami iš ankstinių patikrų, kad sumažintume klaidų lygį. Taip pat dalyviams mes pateikime tinkamą pilną informaciją, nurodome tam tikras gairias, siekdami iškirsti kelią galimaus klaidoms 2013 metais 2000 mūsų dalyvių gavo tinkamus dokumentus, kuriuose E, pateikiami duomenys apie 10 dažniausiai pasitaikančių klaidų. Taip pat organizuojame mūsų dalyviams, koordinatoriams, e, e, finansiniams ryšių pareigojams atitinkamus mokymus apie tai, kaip išvengti klaidų. Šiais metais ketinu pasiūsti visiems naujametiniams linkėjimus mūsų dalyviams, linkėdamas metų, naujų metų be klaidų ir dar kartą atkreipimas dėmesį į klaidas, kurios pasitaiko dažniausiai. Trečioji priemonė, kurios įmamės, yra susijusi su nuolatinėmis mūsų ekspost patikromis ir lėšų išieškojimu, tais atvejais, jeigu nustatyta, kad jos panaudotos netinkamai, šie auditai leidžia sumažinti likutinių klaidų lygį. Na ir paskutinė priemonė - procedūrų supaprastinimas pagal septintąją pagrindų programą. Mes pradėjome įgyvendinti biurokratijos mažinimo priemonės, pagal e, kurias smulkus verslas patiria mažiau išlaidų dėl administravimo. Mes e, e, skaičiuojame atitinkamas išlaidas kiekvienais metais ir atitinkamai tai leido mums per pastaros metus sumažinti klaidų skaičių nuo 4,5 iki 2,5 procentų ir tai atitinka taip pat ir auditorumų skaičiavimus. Tačiau dabar mes prognozuojame, kad atlikus atitinkamas pataisas ir išieškojus lėšas klaidų lygis sieks 3 procentus. Manome, kad pagal 7 pagrindų programą pasinaudojame visomis turimus priemonėmis, kad galėtume sumažinti klaidų lygį. Vienintelė galimybė toliau mažinti klaidų lygį būtų auditavimo patikrų e, skaičių, tai mūsų dalyviai laiko didžiulę biurokratinę naštą. Todėl praeisiais metais tvirtinant biudžeto vykdymą pacituosiu, kad atsižvelgiant į dabartinį administravimo naštą neturėtų būti tinkama priemonė dar labiau didinti audito apimtis. 2013 metų veiklos ataskaita aš komisijos nario teiginį dar kartą pakartoju, teikdamas, kad reikia užtikrinti pusiausvyrą tarp galimybės mūsų dalyviams dalyvauti programų gyvenime ir kontrolės bei patikros priemonių. 2013 m. balandžio 3 dienos rezoliuciją parlamentas šiam požiūriui pritarė. Taip pat Europos parlamentas ragina užtikrinti pusiausvyrą tinkamą tarp administracinės naštos mažinimo ir tinkamos kontrolės. Geriausias būdas toliau siekti pažangos tai yra procedūrų supaprastinimas. Kodėl daromos klaidos? Todėl, kad sistema yra labai sudėtinga, todėl e, pagal Horizontas 2020 programą turėtų būti procedūros supaprastinamos ir parlamento pastangų dėka mes sugebėsime to pasiekti. Mes taikysime bendrų išmokų taisyklės, paprastas taisyklės susijusius su uh, tam tikrų terminų nustatymu ir taip pat iš ankstinių mokėjimų neturėtų būti taikoma, kaip e, parlamento nariai siūlė, reikia tą biurokratinį monstrą nužudyti. Ir kadangi biurokratinės procedūros yra sudėtingos, tai verčia mūsų programų dalyvius daryti daugiau klaidų. Taigi įgyvendinus labai daug supaprastinimo priemonių, tikimės, kad Horizontas 2020 programa ir jos finansavimas bus e, <clears throat> pažymėtas mažesnių klaidų skaičiumi ir tikimės, kad e, parlamentas taip pat sugebės patvirtinti atitinkamus naujus nutarimus, pagal kuriuos e, daugiau smulkaus verslo atstovų galės dalyvauti mūsų programuose, tačiau turime puikiai suprasti, kad visiškai klaidų nesugebėsime išnaikinti. Dar vieną dalyką noriu pasakyti, kuris nieko bendra turi su šios dienos diskusijomis. Tai yra klausimas susijęs su įsipareigojimo mokėjimams trūkumu. Ačiū už parlamento paramą, mokėjimų mums labai trūksta, žinau, kad parlamentui ši problema taip pat labai rūpi, taigi noriu dar kartą padėkoti Jums už paramą sprendžiant šį klausimą. Vielen Dank. Wenn wir... Labai ačiū palygindami sumas, kurios sukasi žemės ūkio arba regionų politikos sritise, tai galime konstatuoti, kad e, sąskaitos pateikiamos už regionų politikos programas turi dėsnę galimybę būti apmokėtomis nei mokslinio tyrimų programos, e, programų sąskaitos, taigi dėl to galime tik apgailestauti, tačiau turime dėti bendrai pasakas, kad valstybės narės kuo greičiau gautų pinigus. Noriu paklausti e, dėl jūsų pareikštos bendros išlygos pagal septintą pagrindų programą. Ką mes turėtume daryti, kaip turėtume atsižvelgti tvirtinant biudžeto vykdymą. Pateikite kokį nors pasiūlymą. Mes e, nedirbame su nacionaliniais tarpininkais, mes dirbame tiesiogiai su programų dalyviais, gyvenant daugia nacionalinius projektus. Dažniausiai tai yra projektai, kuriuos finansuoja šeši dalyviai iš keturių, penkių skirtingų šalių. Taigi mes nedirbame su nacionalinėmis sistemomis, nacionaliniais tarpininkais mes palaikome tiesioginį ryšį su paramos gavėjais, su pareiškėjais, todėl puikiai matome, kad daugumą klaidų padaro mažus vietinės įmonės, nes joms bendroji sistema yra pakankamai sudėtinga, todėl, pažiūrėjau, universitetai dėl netiesioginių išlaidų padaro klaidų, jeigu ateityje mes galėsime pakeisti sistemą, perėsime prie bendrųjų išmokų, tai išvengsime klaidų. Mūsų programų dalyviai yra tiek smokus verslas, tiek didelio masto mokslinio tyrimo organizacijos, tačiau mes nebendradarbiaujame su valstybių narių nacionalinėmis organizacijomis priešingai nei kolegos iš Žemės ūkio ir regionų generalinio direktorato. Pirmininkė. O, taigi, kaip mes turėtume elgtis dabar su tomis išlygomis? Ar jūs norite pasakyti, kad mokslininkai sugeba atlikti mokslinį darbą, mokslinis tyrimus, tačiau nesugeba užpildyti tam tikrų formuliarų? Čia mes susidurime su vienodo traktavimo problema, nes, pavyzdžiui, žemės ūkės srityje auditas yra vykdomas pakankamai griežtai, o jūs čia bandote e, paprasčiausiai traukyti, trukčioti pečiais, taigi vienodo traktavimo klausimas man čia atrodo pakankamai svarbus. Mes turime galimybę arba toliau tęsti labai griežtus auditus, dėl kurių dažnai kyla teisminių ginčių. E, išieškant netinkamai panaudotas lėšas ir tie ginčiai patys kainuoja pakankamai daug ir dažnai dėl to nukenčia pačios komisijos e, finansuojamos programos ir atbaido nemažai pareiškėjų nuo dalyvavimo mūsų programuose. Noriu dar kartą atkreipti dėmesį į tai, kad e, daugiausiai klaidų yra padaroma dėl e, pačios sistemos sudėtingumo. Jeigu vertume tinkamas iš anksinio finansavimo, PVM taisyklės, įvairių domenų fiksavimo sistemas, tai ta, e, turime konstatuoti, kad viskas yra per daug sudėtinga, todėl turime viską siekti supaprastinti, tas dabar bandoma daryti pagal Horizontas 2020 programą ir mes sugebėjome patvirtinti paprastesnės taisyklės ir aš manau, kad e, greitų laikų klaidų lygis smarkiai turėtų sumažėti klausimas susijęs su duomenų patikimumu jūsų ataskaitoje. Komisija savo ataskaitoje kalba apie tam tikras sisteminės problemas apie 84 procentų vidaus audito dalį, apie problemas susijusią su finansinės žalos įvertinimo, taip pat kalbama apie tai, kad ekspost kontrolė nėra grindžiama statistiniais duomenimis. Taigi, kaip jūs vertinate savo pačių pateikiamų klaidų lygio patikimumą? Pratsant mūsų diskusiją su audito rūmais, mūsų klaidų apskaičiavimo prognozės yra tikroviškos, noriu pacituoti auditorumo ataskaitą praėjusiu metu, kur parašyta, kad mokslinio tyrimų generalinio direktorato veikla yra geriausias pavyzdys, kaip pateikti aiškę ir visą priepiamčią analizę susijusią su e, išlaidų netinkamo panaudojimu. Tai manau, kad e, tai aiškiai parodo, kad mūsų metodika ir pateikiami skaičiai yra patikimi ir vien tai, kad auditorumai apie tai kalba savo ataskaitą, mums yra labai e, aiškus patvirtinimas to, kad mūsų duomenys yra patikimi. Noriu grįžti prie vykdomųjų agentūrų, už kurias jūs taip pat esate atsakingi ir per mažai rūpinatės Vidaus revizorius dėl vykdomo agentūrų rašo štai, kad veiksmų planas buvo nepakankamai kontroliuojamas ir negalime įvertinti poveikio siekiant sumažinti klaidų lygį, nebuvo jokių ex ante patikrų, ne, jokio sistemiškumo neižvelgiama siekiant vertinti finansinės ataskaitas. Tai yra vidaus audito uh, išvados 74 punktas. <clears throat> ir pagal tai vertinti visą pagrindų, septintą pagrindų tyrimo programą, matau, manau, būtų nepriimtina. Aš e, manau, kad jeigu per daug atvirai bus administruojama šis rytis, tai jau galima tikėtis atitinkamų problemų, nes labai e, daug e, jūsų teiginių man yra priimtini, tačiau tikrai ne tai, apie ką kalbėjau ką tik. Kalbant apie vykdomasias agentūras, kurio paslaugomis naudojamas įgyvendinant programas, mes e, e, diskutavome IAS siekiant pagerinti vykdomą agentūrų veiklos kontrolę kolega Balbučia yra atsakingas už vieną ar kitą agentūrą. Taigi mes su vidaus audito tarnyba šios klausimus esame aptarę ir e, susitarėme dėl papildomų priemonių, dėl papildomų auditų ir e, greitų laikų taip pat dalyvausiu posėdžiuose, kuriuose bus svarstami šie klausimai. Taigi mes esame susirūpinę dėl vykdomo agentūrų veiklos ir mes gyvenime atitinkamus veiklų planus. Kolegiai Ajalai Sender žodis. Te lo agradezco. Ahora, ahora sí que sé que me llamas. <laughs> Así. Sí, gracias al director. Ačiū. Noriu padėkoti generaliniam direktoriui už suteiktą informaciją. Ir norėčiau pažymėti, kad 2011 m. biudžeto vykdymo patvirtinimui skirtoje ataskaitoje Europos audito rūmai aiškiai nustatė, kad yra išaugusi rizika, kalbant apie mokslo tyrimo programas. Tai yra įvertinta procentaliai. Tai man atrodo, kad tai yra vienas iš didžiausių tokių lygių, 3,9 procento berots. Taigi, kur tos problemos? Buvo pastaba išnašose, kad galbūt, kalbant apie metodiką, tai galėtų būti viena iš priežasčių, kodėl tas padidėjimas yra toks. Tai, tai yra vidaus auditų taikyta metodika, bet galvant apie tas problemas, kurias aptarė e, regio generalinio direktorato vadovas mm, dėl tų nacionalinių, regioninių, vietinių padalinių e, ir viso to sistemos sudėtingumo. Gal iš tikrųjų tas pats galioja ir šioje srityje? Esu tikra, kad yra galbūt ir specifinių kažkokių sunkumų. Uh, Pavyzdžiui, kai eina kalba apie klasterių formavimą. Ar galbūt gan sudėtingi santykiai toje srityje irgi gali būti viena iš priežasčių. Jūs minėjote universitetus, pavyzdžiui. Yeah, mm. tai pat ieško finansavimo ir iš kitų šaltinių, taip yra jau daug metų, jie nepas, nepasikliauja vien tik tai uh, valstybinio sektoriaus pinigais, ieško rėmėjų iš kitur. Tai galbūt tai yra tokie subjektai, kurie nėra visuomet pripratę prie labai sudėtingų tokių sąlygų. Tai man atrodo, kad svarbu yra panalizuoti, kaip tas klausimas sprendžiamas. Būtent turiu omenyje mm, klaidų lygį. Turėtų viskas nesusivesti vien tik tai į kaltųjų valstybių įvardymą. Projektų vadovai dažnai yra iš konkrečios valstybės, taip, bet aš manau, kad reikia žiūrėti, kas konkrečiai yra atsakingi. Gal konkretus politikai yra kalti už kažką, tai ko trūksta galbūt ir žiūriu štai į tuos atsakymus, kuriuos mes turime praeitame biudžeto įvykdymo patvirtinime. Tai yra mm, komisaro atsakymai iš esmės tie patys. Man atrodo, gal tiesiog reikės siekti pažangos, taigi kito biudžeto vykdymo patvirtinimo. The um, difference of the uh, error rates is very klaidų lygio skirtumus lemia nauja metodika, kurią naudoja auditorumai kur jau nebe e, įtrauktas iš anksinis finansavimas. Jie ima imti tarpinio finansavimo ir galutinio finansavimo. Tai yra gan didelis metodikos pasis, pasikeitimas. Paprastai mes imdavom ir iš ankstinį finansavimą, tai buvo nu, praktiškai nulinis klaidų lygis. Tai aišku, kad tai, kad pasikeitė metodika, įtakojo klaidų lygį ir auditorumai tai pripažįsta, aš cituoju jų ataskaitą. Tas skirtumas tarp numatomo klaidų lygio turėtų būti vertinimas taip pat ir atsižvelgiant į auditorumų imčių ėmimo metodiką. Taigi dabar toliau dėl tos pastabos, kurią jūs išsakėte. Uh, Mm, dėl kitų metų, ar, ar bus tos pačios diskusijos, ar bus tie patys argumentai. Dėja, mes esame tokia situacija, kur mes realiai išnaudojame visas teisinės galimybės kiek įmanoma panaudoti suprastinimą septintojam pagrindų programoje. Ta programa artėja prie pabaigos, mes turėjome visą paketą taisyklių, mes bandėme kiek įmanoma panaudoti to lankstumo, kiek įmanoma kažką pakeisti, bet kadangi tos taisyklės buvo nustatytos per bendro sprendimo procedūrą, tai aišku, kad jau nebuvo įmanoma kažką pakeisti, aišku, procesas būtų užtrukęs dar porą metų ir taip toliau. Taigi tokia mes turime situaciją. Greičiausiai šių metų situacija bus tokia ir kitų metų situacija bus tokia pati, bet aišku, jau su horizontu 2020 turėsime visiškai kitokią situaciją. Čia yra daug supaprasnimo su jūsų pagalba um, numatyta ir tikrai neturėtų būti dabar tokių jau problemų su ta programa, mm, su tuo, kas, pavyzdžiui, viso tu dirba programą, nebereikės fiksuoti laiko. Arba PVM, pavyzdžiui, jau į finansuojamas išlaidas įskaičiuojama. Tai yra visi tie dalykai, visos tos problemos su klaidomis dėl PVM, pavyzdžiui, jau nebebus problema. Arba, pavyzdžiui, dėl viso to dalyko su mm, iš ankstiniu finansavimu viskas panaikinta panaikinta. Taigi realus skirtumas pasimatys tik tai, kai, kai pradėsime dirbti su horizontu 2020. Ir man atrodo, tikrai viskas bus, na, gal ne visiškai, tokiu, visai sklandu ir paprasta, bet tikrai bus kitaip. Aišku, ir toliau mes informuojame savo um, paramos gavėjus, kaip, ką daryti su tomis laidomis. Ir čia mano nuomečiai palinkėjimai uh, visiems naudos gavėjams iš mūsų mokslo tyrimų programos yra toks linkiu jums metų be klaidų. Tai aš tikiuosi iš tikrųjų, kad po 7 programos toliau Horizontas 2020, ką jie turės daryti, uh, kad nebūtų klaidų mes viską informuojam ir padedam jums, bet aišku, negaliu jums pasakyti, kad mm, nepaprastai sumažės klaidų lygis kitais metais, nes mes turėsime laukti horizonto 2020 ir tik tada pamatysime, kad tos suprasimo priemonės duos vaisių ir tikrai matysime realiai sumažėjusi klaidų lygį. Norėčiau grįžti dar prie vieno aspekto. DEFA, ponas generalinis direktorius noriu jį dar kartą pacituoti, teigia, kad e, jeigu pareiškiamos išlygos mokėjimai yra nutraukiami, Žemės ūkio generalinis direktoratas parengė tam tikrus veiksmų planus tam, kad įspręs problemas, na, o jūsų pareiškiamos išlygos, ko, kokie su jomis susiję padariniai? Since company... Pavyzdžiui, įmonės ar universitetai, kuriuo atveju mes nustatome, kad neteisingai jie pateikė sąskaitas faktūras, mes susigražiname e, lėšas tiesioginiu būdu arba mes e, padarome užskaitą, kai yra kitas tarpinis mokėjimas. Jeigu, pavyzdžiui, nustatome, kad yra 200 tūkstančių eurų, už kuriuos jie pateikė per didelę paraišką, tai po to nuo kito tarpinio mokėjimo mes tiesiog atimame 200 tūkstančių. Tai mes darome tokią tiesioginę pataisą tam, kad jiem pinig, reikalingi pinigai būtų pervesti. Mes tikrai nerašome to organizacijų juodosius sąrašus, mes tiesiog susigražiname pinigus kiekvienu atveju konkrečiai iš tos organizacijos. Jeigu mes matome projekto pradžioje, kad yra kažkoks taip per nedidelis pateiktas, pateiktas per didelė paraiška, mes iš karto nuskaičiuojame, taisome tai arba per tarpinį mokėjimą, arba paskui galutinis mokėjimas, kai yra, mes išlaikome tą sumą, iš, išskaičiuojame finansuojame iš, iš, iš to galutinio mokėjimo arba iš karto tai padarome. Ähm, Tačiau jūs visiškai neidentifikavote savo veiklos ryčių, nes e, vienų partnerių atžvilgių jūs taikote šis priemonės, kitų ne, tai yra pakankamai savavališka veikla, kuomet nėra tos išlygos aiškiai apibrėžiamos, tai kokiais atvejais jūs tą darote, kokiais ne. Everyone Kiekvienu atveju mes imamės veiksmų. Ten, kur mes atlikome auditus ir padarėme kažkokiu tai išvadų, tai mes iš karto, jeigu tikrai padarytas auditas ir nustatėme, kad e, pernelyg didelės išlaidos yra nurodytos ar neteisingai nurodytos išlaidos jų paraiškoje, mes iš karto susigražiname iš visų. Nei vienam jokių išimčių nėra. Aš tik noriu pasakyti, kad galvojant apie ateities veiklą, mes dabar turėsime galimybę rinktis. Arba pradėsime milžinišką skaičių auditų per artimiausius ateitis ateityje per artimiausius kelius metus, arba mes pasakysime, gerai, mes sutinkame, kokia dabar yra situacija dabartinė, mm, su tuo susitaikome, mm, aišku, stengiamės informuoti paraiškų teikėjus, kokios bus tos taisyklės, kol kas dar tai yra septintos programos taisyklės, mes tikrai nepradėsime pernelyg didelės audito kampanijos vien tik tai tam, kad uh, papildomai susigražintumėm daugiau pinigų, nes jeigu mm, mes tai darytumėm, aišku, tai sumažintų klaidų lygį, tačiau e, visos tos operacijos kaina, galvojant apie mm, papildomas išlaidas, kalbant apie programų reputaciją, kalbant apie tos dalyvius, kurie pasakys, tada mes jau daugiau nebedalyvausime, tai ta kaina bus pernelyg didelė ir komisaras praeitais metais aiškiai pasakė, kad uh, Viskas tai yra riba to, ką mes dar galime padaryti su ta programa, mes su tuo susitaikėme, tokia yra dabartinė situacija ir klaidų lygis toks yra ir mes su tuo susitaikėme. Tai reiškia, kad kai kurių dalyvių atžvilgių yra taikomos jūsų priemonės, kitų to tarpu ne. Tai kadangi jūs e, bandysite audito skaičių mažinti. Tai mes tikrai tęsime tos auditus, mes daugmaž 300 auditų per metus atliekame, tačiau siekdami sumažinti klaidų lygį, ženkliai mes vietoj 300 auditų per metus turėtume 700 ar 1000 atlikti. Taigi mes nenorime nuo 300 iki 1000 auditų. E, skaičių didinti, kadangi tai turėtų ir neigiamą papildomą poveikį. Jeigu aš e, jums atrodo, kad aš žadu daugiau auditų netlikinėti, tai norėčiau pasakyti, kad taip nebus, tačiau mes nenorime didinti jų skaičius. Petris Savarma dabar žodis. Thank you, Chair. So... Ačiū, pirmininkė. Atsiprašau, kad vėl sugrįžau į salę jau pavėluotai, po to, kai jau agri buvo apsvarstyti klausimai, aš būčiau norėjęs ir dėl agri paklausti. Bet ar teisingai suprantu visą tai, kas buvo, ką buvo galima padaryti su septintos programos supaprastinimu, praktiškai viskas padaryta. Bet jūs sakote, kad vis tiek dar tai yra tokia sritis, į kurią turime sutelkti dėmesį. Kita vertus, taip, aš sutinku, nedidinkim auditų o, skaičiaus iki, nežinau, tūkstančių, nes tai praranda prasme. Tai mes tam irgi skiriame pinigus, mes daug pinigų skirsime tam, kad viską sukontroliuotumėm, tai praranda prasme. Bet aš noriu paklausti, tiesiog užsitikrinti, kad teisingai supratau. Vieną minutę gal galėtumėt paaiškinti, ką konkrečiai jūs darysite kad e, tie dalykai, kurie turi prasmės, kuriuos galima padaryti dar audito um, prasme, kad būtų galima juos iš tikrųjų gyveninti. Vis tiek kad viskas dar būtų gan paprasta, bet e, rizikos analizė, paremta veiklos analizė, kiek jūs dar darysite to, kiek jūs žinote, kad galbūt taip, gal dar reikia tai e, atidžiau panalizuoti, O ką jūs žinote, kad tie, tebūnie, palikim juos ramybė ir viskas. Tai man atrodo, kad tai būtų svarbu, galvojant apie racionalų mūsų mokesčių pinigų panaudojimą. Audit. Mes laikomės tokio audito požiūrio, kad viskas paremta rizikos analizė. Mes žinome, kokios laidos padarytos. Mes turime dešimt dažniausiai pasitaikančių klaidų dažniausiai pasitaikančių klaidų dešimtuką mes turime, mes žinome, kad tai yra susiję su ataskaitų pateikimu laiku, tai yra susiję su papildomom išlaidom, tai susiję su kontraktų su mumis ir taip toliau. Mes žinome visą sąrašą tų klaidų mūsų pagrindinė veikla, galvojant dar apie septintą programą, yra užsitikrinti, kad žmonės tikrai supras į ką reikia atsižvelgti, kokia yra ta rizika, kokios yra tos laidos, kurias visi daro ir, ir kad visi žinotų, kad tokiu atveju bus tas auditas ir bus lėšų išieškojimas. Mm, tai mes ir mokymus mm, atliekame, mes ir sertifikuojame kai, mes, kai kurias organizacijas, mes užtikrinam keitimąsi pažangę praktiką. Tikrai mokymų yra labai daug ir mes labai tikimės, kad tie paskutiniai uh, porą metų, kur dar lieka uh, septintai programai, kur pinigus dar čia leidžiame, kad tikrai klaidų, klaidų lygis galėtų būti sumažintas ar bent jau išlaikytas toks pat. O iš esmės pasikeis situacija su horizontu 2020. Ten taisyklės yra tokios tiesmukiškesnės, paprastesnės, aišku, ir kuo mažiau galimybių daryti klaidą, tai tuo mažiau yra, tuo mažesnis yra klaidų lygis. Iš tikrųjų, ir, ir komisaras labai to siekia, ir parlamentas su taryba diskutuodami horizonto 2020 irgi to siekia, kad būtų radikalus supaprastinimas, nes tikrai klaidos tai yra daromas tuomet, kai sistema yra pernelik sudėtinga. Su universitetais, su įmonėmis. Uh, Mes iš tikrųjų nedirbame <laughs> su tokiais, kurie pagal apibrėžimą yra sukčiautojai. Tai yra rimti, rimti subjektai, kurie tikrai pasišventė savo darbui ir klaidos yra daromas grinai vien dėl to, kad sistema yra sudėtinga. Kolegis Serhovski, danke. Serhovski. <clears throat> Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl jsem se zeptat, vy jste tady zmiňoval, že existuje. Ačiū, pana pirmininkė. Minėjote, tas dešimt dažniausiai pasitaikančių klaidų. Ar tas sąrašas galėtų būti mums pateiktas, galbūt jis galėtų būti mums naudingas, norėčiau pats įsitikinti, kiek daug yra tų klaidų, kurios nuolat kartojas įtrauksiu jūs į savo naujomečių sveikinimų adresatų sąrašą su tuo, deš, tuo klaidų dešimtuku. Aš, o jeigu rimtai, tai aš turiu tą sąrašą ir tuoj pat pertosiu sekretariatui, kad jums išplatintų. Visindim. Ačiū, dabar mane pradėjo graužti sąžinė. E, e, Vystimosi politikos generalinio direktoriaus atžvilgių greit suteiksiu jums žodį, nežinau, ar tai bus gera žinia jums ar ne, tačiau jums tikrai turiu labai mažai klausimų. Prašau, jums žodis. Thank you very much, Mrs. Chair. I... Labai ačiū, ponė pirmininkė. Tik noriu pasakyti, kad aš dirbu tokiame pasaulyje, kur laiko savoka skirtingai suprantama, todėl man tikrai netrūkdė klausytis jūsų visą šią popietę. Taigi sveiki atvykę į kitokį pasaulį, į Afrikos, Azijos, Ramio vandenino bei Latino Amerikos ir Karibų šalis. Taip pat rytų kaiminystės ir pietų kaiminystės šalis. Norėčiau padėkoti Jums už šią galimybę pristatyti priežastis, kodėl aš numačiau tam tikrų išlygų savo metinėje veiklos ataskaitoje 2013 metams. Mes nurodysime priežastis e, pagrindinės tų išlygų. Čia remiamės e, elementais 2013 metais atlikto likutinio klaidų skaičiaus e, tyrimo. DEFCO naudojasi šiais pagrindiniais instrumentais tam, kad viską įvertintų teikdami patikimumo deklaraciją. Tyrimas buvo atliktas imtimis susijusiomis su 340 sandorių, na, už kuriuos buvo atsakinga DEFCO ir taip pat čia turim, turėjome sutartinės nuostatas trijų mėnesių laikotarpio. Mes paskaičiavome likutinį e, klaidų skaičių ir procentą įvertinę visą tą informaciją. Visa tai yra nurodyta metinėje veiklos ataskaitoje. Be to, Europos auditų rūmai pripažino vertę šio tyrimo. 3,45 e, procento yra tas skaičius dabar, e, seniau jis buvo 3,6 procentai. 2012 e, metais audito rūmai numatė, kad 3 procentai turėtų būti DDF ir e, mūsų procentas e, dar nepasiekė tų dviejų procentų ir tikrai nebusime patenkinti tą situaciją, kol nebus sumažintas klaidų skaičius. Be to, kalbant apie iš, e, išlygas, tai jos turi vesti prie patobulinimų. Tyrimas, kurį minėjau, ir nurodo atitinkamus skaičius ir taip pat pateikia aktualią informaciją susijusią su klaidų priežastimis. Mes pasitelkėme atitinkamą metodologiją, dėl kurios yra lengviau nustatyti priežastis. Ir čia mums pasitarnauja tas tyrimas. Galime tokiu būdu nustatyti pačias tinkamiausias išeitis problemoms. Audito rūmai pripažįsta šio tyrimo veiksmingumą ir čia pagrindinis tikslas mūsų yra apginti ES biudžetą nuo finansinės bei reputacinės rizikos, remiantis 32 straipsnių finansinio reglamento. Kai klaidų skaičius pasiekia ganėtinai mažą lygį, kaip yra dabar, tuomet gali būti daromas neproporcingas poveikis bendram rodikliui. Tai yra susiję su kontrolių sistemų efektyvumu. Tam, kad aiškiai viskas būtų, būtų suprantama, būtina atidžiai nagrinėti sistemas ir būtent tai mes bandėme padaryti per tą likutinį klaidų tyrimą. DEFCO numato, kad yra tam tikros rytis, kurios reikalauja daugiau dėmesio. Daugiausia jos yra susijusios su naudos gavėjų įgyvendinimu ir taip pat trūkstamais dokumentais. Tai sudaro 51 procentą viso nustatyto klaidų procento. Remiantis šią analizę mes padarėme tokią pačią išvadą kaip ankstesniais metais. Kontrolės sistemų dizainas yra geras, tačiau yra problemų susijusių su įgyvendinimu. Todėl buvo nuspręsta atnaujinti 2012 metų išlygas remiantis tomis pačiomis priežastimis. Taip pat buvo numatytas veiksmų planas, 32 konkretus žingsniai turintys atitinkamus tikslus. Tai yra susijęs su didesniu žinomumu, ir taip pat klaidų priežastimis. Be to reikia tikslesnių mokymų bei bendradarbiavimo su tarptautinėmis organizacijomis. Veiksmų planas prasidėjo 2013 m. rugsėjo mėnesį ir taip pat čia buvo numatytos ad hoc priemonės susijusios su trūkumais nustatytais pernai metais. DEFCO taip pat finansuoja 800 programų auditų kiekvienais metais netiesiogiai subrangovai turi e, pateikti maždaug 5 tūkstančius auditų skirtingų projektų. Aišku, e, vis tiek nepatinka man dabartinis klaidų procentas, kadangi jis viršyje 2 procentus. Mes stengiamės atsakyti į tuos klausimus, kuriuos, kurie buvo užduoti kolegoms. Tas procentas dabar jau mažėja, akivaizdi tokia tendencija ir taip yra todėl, kad mes nustatėme pagrindinės klaidų priežastis ir taip pat mes darome nuoseklę pažangą, įgyvendindami taisomosius veiksmus per veiksmų planus. Tai reiškia, kad mes galime teikti patikimumo deklaraciją metinės veiklos ataskaitą, nepaisant tų išlygų. Netikiuosi, jūs pritarsite mums, kad yra nurodytas atitinkamas pagrindas pačiame dokumente viso to, ką sakiau. Ačiū. Dank. Ich ähm, fand es erstaunlich, Sie haben mir einen Vorbehalt gemacht buvau nustebusi, kad jūs pareiškite išlygą dėl klaidų, kurios viršyje 2 procentus. Buvote vienintelis, kuris nusekliai elgėtės, ačiū už tai. Čia nežinau, ar dėl to esu patenkinta, ar nebūtinai. Kodėl jūs netaikėte skirtingo požiūrio, taip kaip visi kiti generaliniai direktoratai į klaidas? Tai Tiesą sakant, mūsų sistema yra ganėtinai homogeniška. Kalbant apie kontrolės sistemą, tai ji yra ganėtinai nuosekli visur. Tiesiog būtų pernelyg sudėtinga viską diferencijuoti ir žiūrėti į skirtingas sritis. Jei veiksmų planas teikia norimus rezultatus ir matome, kad situacija atitinkamosios sritise gerėja, mes tuomet galime vadovautis labiau sutelktų požiūrių, kai turėsime tam pajėgumų. Ačiū. Na, įdomus tas jūsų pastebėjimas. Tai turėtų reikšti, kad jūs nelabai žinote, kur slypi jūsų problemų priežastis. Turite 14 sričių. biudžeto sudarimo. Taigi, kokiuose iš tų sričių pasitaiko didžiausias klaidų lygis kurios šių veikla grindžiamų biudžeto sudarimo sričių yra paveikiausios, kalbant apie klaidas ir kaip jūs <clears throat> reaguojate į tai. Be... Mes tikimės, kad ateityje galėsime visą tai apibrėžti remdamėsi geografinėmis sritimis, taip pat remdamėsi priemonėmis. Mes dabar galime numatyti tam tikrus įvertinimus tokių elementų, bet negalime pateikti konkrečių skaičių tų sričių. Aišku, žinome, kur buvo nustatytos klaidos, tačiau e, remiantis tomis imtimis aš negaliu pasakyti, kad problema yra didesnė toje geografinėje srityje, bet ne kitoje. Mes e, tikimės, kad e, mūsų rezultatai tyrimo ateityje leis mums konkrečiau nustatyti tas e, sritis pagal geografinės vietovės ir taip pat pagal priemonės. Kalbant apie tam tikras priemonės, mes žinome, kad kai kurių klaidų skaičius yra kur kas mažesnis, tačiau mes Dabar turime patirties tik tai antruosius metus su tyrimais, tad negalime konkrečiai dabar įvardinti tų elementų. E, tačiau žinome, apie kokias klaidas kalbame. Galiu pasakyti, kad trūkstami dokumentai sudaro 51 procentą, e, toliau problemų su tarptautinėmis organizacijomis 15 procentų, toliau e, viešieji pirkimai 12 procentų, nesusigražintos sumos 9 procentai. Tokios yra pagrindinės rytis, kuriuose buvo nustatytos klaidos. Ir taip pat be abejo tos sritis, kur susitelkė veiksmų planas. Ačiū. Labai ačiū Jūs pateikėte informaciją apie du klaidų lygius, kodėl jie skiriasi gyvendinant, naudojant ES biudžetą ir EDF kodėl jūs nepateikėte savo metinės veiklos ataskaitoje atitinkamos išsamesnės informacijos apie tuos du skirtingus klaidų lygius? Tiesą sakant, skirtumas yra toks. Mūsų tyrimas apima DEFCO veiklas ir taip pat yra klaidų procentas, kurį nustato teismas. Čia yra viskas paskirstyta pagal ES biudžetą ir EDF mūsų paskaičiavimai likutinių klaidų procento atitinka mūsų veiklą e, kartu EDF ir ES, o teismas atskirai paskaičiuoja EDF ir ES. Pagal mūsų paskaičiavimus ir tie elementai, kuriuos turime, rodo, kad e, biudžeto ataskaita yra kur kas mažiau tų klaidų negu mūsų veikloje. Ačiū. <laughs> Kann man wohl sagen, genau. Turbūt taip ir yra. Ar galėtumėte išskirti tas sritis, kuriuose klaidų lygis siekia daugiau nei 2 procentus? Well, you know study... Mūsų tyrimas apima e, visą DEFCO veiklą ir taip pat įtraukia e, veiklą susijusią su geografinėmis vietovėmis, kurios nėra mūsų atsakomybė. E, taigi, tos sritis ir ateityje nepateks į mūsų atsakomybės lauką. E, tiesiog, jei mes pasižiūrėtume, už ką tiesiog yra atsakingas DEFCO, tai pamatytumėte, kad ten klaidų skaičius yra mažesnis. Ačiū. Was machen dann die anderen falsch? O ką kiti blogai daro? Once again. E, dar kartą Reikia čia atsižvelgti į konkrečias imtis. Pavyzdžiui, tyrime yra apimama veikla, už kurią atsakingas DEFCO ir taip pat ECO plėtros ir FPI veikla. Taigi praėjusių metų imtis nurodo aukštesnį klaidų procentą kaiminystės srityje. Tačiau sudėtinga būtų atlikti visišką vertinimą, kadangi tai visų pirma priklauso nuo imčių. Jeigu teisingai supratau, tai jeigu tyrimas būtų atnaujintas šiais metais, e, ketinama, noriu paklausti, ar ketinama tą daryti ir kada galime sulaukti naujausių rezultatų, kada galėtumėte pristatyti padėti geriau atskirose sritise, atsižvelgdamas į geografinį pasidalymą ir į tam tikras atskiras priemonės. Ačiū. E, tyrimas 2014 e, metų jau vyksta ir tikiuosi, kad 2015 metų kovą jau turėsime rezultatus. Taigi būtent kitų metų kovo mėnesį tikiuosi, jog galėsime jums pristatyti rezultatus. Ačiū. Ačiū. Atsiprašau, kad aš visus klausimus uždavinėjau, jeigu daugiau klausimų nėra, tai norėčiau komiteto vardu ir pranešėjos vardu Jums nuoširdžiai padėkoti už tai, kad atvykote. Galiu Jums pažadėti, tiksliau negaliu pažadėti, kad e, per nausius metus mes Jūsų daugiau nepasikviesime į savo posėdį, tačiau e, Tai viskas priklausys nuo naujo pranešėjo ir pranešėjus. Ačiū dar kartą už suteiktą informaciją, tikiuosi, kad ir toliau palaikysime ryšį. Norėčiau dabar pereiti prie penktojo darbo tvarkos klausimo, tai yra kelionės į Čekiją ir steigti žodį delegacijos vadovui Jensui Gairiui. Dar kartą dėkoju svečiams už atvykimą. Ačiū, kol kolegos išeis iš salės, aš pakalbėsiu apie netokius svarbius dalykus, o po to galbūt sulauksiu daugiau dėmesio, apgailę stauju, kad du kartus reikėjo nukelti šį darbo tvarkės klausimo svarstymą. Priežastis buvo ta, kad per vieną komiteto posėdį pasibaigė posėdžio laikas ir dėl to reikėjo perkelti šį klausimą į kitą posėdį, nes paprasčiausiai nebeliko klausytojų, dalyvių. Kita priežastis buvo ta, kad e, aš e, negalėjau dalyvauti komiteto posėdėje, kadangi vyko labai svarbus balsavimas biudžeto komitete, taigi džiaugiuosi, kad dabar jau turime e, galimybę svarstyti šią kelionę. Aš Kalbant šiek tiek apie priešistorę, 2012 metais e, rengiau pranešimą dėl komisijos biudžeto vykdymo patvirtinimo ir konstatavau daugiausiai dėmesio skiriu savo pranešime klaidoms pastaikiančioms regionų politikos srityje. Ir tuo metu jau atkreipėm dėmesį į tai, kad audito rūmai rengia ataskaitas ir generalinis direktoratas regionų politikos rengia atitinkamas ataskaitas ir remianti šio ataskaitų duomenimis buvo galima identifikuoti valstybės, kuriuose pastaiko daugiausiai e, klaidų regionų politikos srityse, srityje ir tos šalis buvo Čekija, Rumunija ir Italija. Uh Šiek tiek e, apibendrinant būtų galima konstatuoti, kad e, valdymo ir kontrolės regionų politikos sistemos, kurios veikia Čekijoje, neatitiko komisijos įsivaizdavimo ir mes bandėme intensyviai išsiaiškinti, kaip galėjo atsitikti, kad iš pradžių komisija pritarė tokioms e, kontrolės sistemos, po to konstatavo, kad jos veikia netinkamai ir kad pastaiko klaidų. Taip pat nuo 2009 iki 2011 metų valdymo ir kontrolės sistemoje regioninių fondų Čekijoje buvo konstatuota labai daug trūkumų. 2011 metais buvo pareikštas įspėjimas ir e, e, kad bus nutrauktas operatyvinių programų finansavimas Komisija tačiau rėmėsi daugiausia auditorumų duomenimis atlikdama savo patikras ir konstatavo ir tai nestebina, kadangi tų problemų pasitaiko regionų politikos rytėje dažniausiai. Tai yra daugiausiai buvo aptikta problemų viešųjų pirkimų srityje, aplinkos, transporto ir teritorijų šiaurės vakarų plėtros programoje. Ir tik komisijai pagrasinus nutraukti mokėjimus. Čekijos žmonės negavo 600 milijonų eurų ES paramos. Tai yra pakankamai didelė suma, kurios komisija neišmokėjo, nes programos finansavimas buvo nutrauktas ir būtent dėl to Čekijos žmonės negalėjo pasinaudoti ES fondų parama taip, kaip galėjo tą padaryti. Buvo atlikta nemažai finansinių pataisų. Olafas atliko tinkamus savo tyrimus. Šiandien esu dėkingas už tai, kad tuometinis Čekijos finansų viceministras atvyko pas mus į komitetą tam, kad aptartų padėtį. Taip pat uh, buvome susitikę su visų trijų šalių vyriausybių atstovus, tiksliau pakvietėme juos susitikti ir e, turėjome pasidžiaugdami konstatuoti, kad iš Čekijos sulaukėme aukšto rango pareigūnų, to tarpu iš Italijos, nei iš vyriausybės, nei iš parlamento niekas nesitikė netgi sureaguoti į mūsų kvietimą. Programos vėl buvo pradėtos finansuoti 2013 Liepos mėnesį, 14 pavasarį mes lankėmės su delegacija Čekijoje, kad susidarytume įspūdį apie tai, kaip yra įgyvendinamos dabartinės Čekijos vyriausybės priemonės tam, kad situacija pagerėtų. Konstatavome, kad Čekijos vyriausybė deda pastangas, kad padėtis pagerėtų. Buvome susitikę su daugeliu atitinkamų ministerijų darbuotojų atsakingų, gavome iš jų informaciją apie veiksmų plano įgyvendinimą. Buvome susitikę su ministrė Žubova, kuri buvo anksčiau atsakinga už Čekijos regionį vystimas ir e, dabar ji dirbs komisijos nare, taigi turėsime su ją reikalų ministrė ir jos pavaduotojas buvo pasirengę atsižvelgti į komisijos pastabas ir imtis atinkamų veiksmų, kad padėtis pagerėtų. Buvome susitikę su Čekijos parlamento rūmų atstovais. Jiems išdėstėme savo problemas ir susilaukime pakankamai teigiamos reakcijos ir prieimimo. Čekijos parlamento kolegos rimtai ėmėsi ir vertino šį klausimą ir parodė, pademonstravo savo pasirengimą kurti e, tam tikrą parlamentinės kontrolės sistemą es lėšų panaudojimo, už kurį yra atsakingos vyriausybės struktūros. Mes susilaukėme nemažai žiniasklaidos dėmesio Čekijoje ir, kiek žinau, žiniasklaidos dėmesys šiems klausimams ir toliau nenuslopo. O tai parodo, kad valstybių narių žiniasklaida ne tik e, kalbant apie europinius reikalus daugiausiai dėmesio skiria tam, kas vyksta Briuselėje, tačiau dabar daugiau dėmesio skiria ir tam, kaip jų šalių vyriausybės naudoja ES mokesčių mokėtojų pinigus, tarp kurių taip pat yra ir mokėtojai mokesčių iš Čekijos, savai mes suprantame. Taigi dabar aš siūlau delegacijos parengtas rekomendacijas, kurių dabar neminėsiu atskirai, nes jos tik iš dalies skirtos komisijai. O iš kitos dalies tai yra tam tikri pageidavimai skirti Čekijos vyriausybei ar parlamentui. Ir mes e, nesijaučiame turintis teisę teikti rekomendacijas, dėl e, kurios būtų įvertintos kaip tam tikros įgyvendinamos priemonės, kadangi ne mūsų komiteto užduotis yra tokias rekomendacijas teikti, tą turi daryti komisija kontroliuodama, kaip e, valstybės narės naudoja ES paramą Pirmiausiai tą turėtų daryti Čekijos įstatymų leidėjai. Na, nu, mes tik tai atkreipime dėmesį į tokią užduotį. Paskutinis pastebėjimas susijęs su tuo, kad biudžeto vykdymo patvirtinimo proceso metu mes turime galimybę susipažinti su komisijos pateikiamu Čekijos pažangos vertinimu Aišku, svarbiausias kriterijus turėtų būti klaidų skaičiaus mažėjimas įgyvendinant uh, operatyvinės programas ir jeigu klaidų skaičius mažės, tai galima konstatuoti, kad uh, įgyvendinamos priemonės duoda vaisių Jeigu klaidų skaičius to tarpu nemažės, tai manau, kad komisija turėtų ir toliau intensyviai domėtis tuo, kas čia vyksta. Jeigu turite klausimų, mielai pasirengęs į juos atsakyti. Ačiū, sako pirmininkė žodis, teikiu komisijos atstovui ponui Pinto. Thank you. So I'm there. Ačiū. Aš esu Finto, e, aš esu iš skyriaus, kuris atsakingas už auditą Čekijai. Mes labai atidžiai stebime e, Europos parlamento darbą Čekijoje. Turėjome galimybę prisijungti prie jūsų misijos. Ir jeigu taip leisime atsakyti taip pat ir prisidėti prie jūsų pranešimo, tai yra pateikti mūsų indėlį į jūsų uh, pranešimą. Ir regio generalinis direktoratas uh, galvoja, kad šis pranešimas e, tikrai įvertina visą pažangą, mm, kuri padaryta Čekijoje dėl tų problemų, kurias išiškino komisija ir auditorumai. E, tikrai pranešimas parengtas laiku, galvojant apie 2014-2020 metų programas, taip pat galvojant ir apie dabartinio programinio laikotarpio užbaigimą. Pranešime yra daug informacijos, daug išvalgų tiek į praeitą to laikotarpio, tiek į dabartinės problemas, galvojant apie valdymo ir kontrolės sistemų efektyvumą Čekijoje. Taip pat yra atspindima ir regio generalinio direktorato išvados 2010-2012 metų laikotarpiai, kur mes identifikavome trūkumus valdymo ir kontrolės sistemoje, kai atlikome savo audito misijas. Regio generalinis direktoratas atliko apie 30 audito misijų Čekijoje nuo 2009 metų ir todėl įvertinus tas trūkumus, kurias mes nustatėme per savo auditą, mes ėmėmės iniciatyvos ir nutraukėme mokėjimus toms programoms, kuriuose buvo tų problemų. Turiu pasakyti, kad nutraukėme visas Čekijos programas 2011 metais. tai buvo nutraukta iki to laiko, kol bus imtasi tinkamų tai, taisomųjų priemonių tiems trūkumams ištaisyti. Mes galvojame, kad nuo 2011 metų 2011 metų pabaigos kai mm, buvo išanalizuotas ir pradėtas įgyvendinti taisomųjų priemonių planas, Čekijos valdžia padarė geros pažangos, įspręsdama tuos trūkumus. Regio generalinis direktoratas taip pat vertina ir konstruktyves rekomendacijas, kurios išsakytos pranešime, būtent dėl tų klausimų, kaip kad pavyzdžiui elektroninė informacija, efektyvi kovos su sukčiavimu strategija, taip pat valdymo deklaracijų klausimas. Tos rytis konkrečiai yra įtrauktas ir 2014 20 metų programinio laikotarpio bazę. Mes taip pat turime ir rekomendacijas parengę Čekijos valdžiai ir toje srityje mes labai norėtumėm padėkoti Europos parlamentui už tai, kad tas pačias rekomendacijas jūs irgi skiriate Čekijos valdžiai ir akcentavote tai. Uh, Dabar galėtume apžvelgti visą situacijos kontekstą, bet e, aišku, tai jau buvo aptarta praeitame posėdėje, tai gal aš dabar tik tai akcentuočiau tiek, kad po to veiksmų plano iš tikrųjų Čekijoje daug kas pasikeitė. Audito tarnyba buvo sustiprinta, tas akivaizdu. O tos institucijos ir auditorių nepriklausomybės klausimas buvo esminis, kai jo kalba apie klaidų nustatymą 2009-2011 metais. Ir bent jau teoriškai tas klausimas yra išspręstas. Ta, yra sukurta visiškai nauja institucija. Turiu pasakyti, kad ankstesnis direktorius ir du pavaduotojai buvę yra atleisti. Uh, Dabar audito tarnyboje yra 240 auditorių. Ne visi jų turi tokią patirtį, kurios galbūt reikėtų, bet tikrai turi jie pakankamai nemažai e, vyresniųjų auditorių, kurie gali garantuoti, kad ir naujai įdarbinti kolegos tikrai prisivys ir įgaus reikiamą kompetenciją. Tai esu tikras, kad, aišku, nors negali sakyti, kad viskas bus tobula ateityje, bet tikrai tokio lygio klaidų, um, tokio klaidų lygio mes tikrai nebematysime Čekijoje. Taigi, stebėsime, kaip tos rekomendacijos uh, Europos parlamento pateiktos įgyvendinamos. Mes rekomenduosime Čekijos valdžiai toliau tobulinti sistemas. Ir mes, aišku, toliau atidžiai stebėsime audito tarnybos darbą. Neseniai buvome sutikę su audito tarnyba ir jie mums pati, pristatė naują įstatymą dėl vidinės valdymo kontro, ir kontrolės sistemos. Mes galvojame, kad tai gali būti dar vienas žingsnis į priekį, galvojant apie jų sistemų tobulinimą. Mes taip pat galvojame, kad ir nauja nauja civilinė teisė, kuri įsigalios nuo kitų metų, irgi bus geras žingsnis Čekijoje gerinant kontrolės sistemą. As... Reikia atsižvelgti aišku į tai, kad toms priemonėms įgyveninti reikės laiko, bet manau, kad mes galime užtikrintai pasakyti, kad tikrai situacija nebebus jau tokia, kaip kad buvo praeitie, kalbant apie uh, šių lėšų arba bent jau sanglaudos ir RDF fondų lėšų valdymą ir kontrolę. Ačiū. Vielen Dank. Labai ačiū. Michaelis Toireris dabar klaus. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti taip pat delegacijos vadovui, kolegai Gairiui, už išsamų delegacijos viešnagės rezultatų pristatymą tuo metu, kai aš pirmininkau biudžeto kontrolės komitetui. Iš tiesų diskusijos su Čekijos finansų viceministru mūsų komitete susilaukė labai didelio dėmesio. Po tokio audito rūmai atkreipė dėmesį į atinkamas klaidas Čekijoje, kilo tinkamos diskusijos komitete, todėl mes norėjome sitikinti kokia yra padėtis nusiūsdami savo stovų delegaciją. Janas Mulderis joje taip pat dalyvavo nuo mūsų frakcijos, todėl aš negaliu asmeninių įspūdžių dabar jums pristatyti susijusiu su šia viešnage. Šios skaitant delegacijos kelionės ataskaitą mūsų frakcijai įstrigo kai kurie momentai, todėl noriu paklausti pranešėjo arba komisijos Štai ko išvada trečiame puslapyje dėmesys atkreipiamas į tai, kad Čekijos institucijos nepateikė jokių įrodymų apie tai, kad dabartinis finansų ministras neturi finansinių interesų konflikto daugiau. ataskaita taip pat e, pateikiama informacija apie tai, kad regionų ministrė Jūrova pareiškusi, jog e, e, Čekija laikosi atitinkamų įstatymų ir kad finansų ministras neva yra pardavęs savo turėtas akcijas. Klausimas, ar reikia, kad Čekijos vyriausybė raštu patvirtintų šią informaciją, ar pakanka jau gauto patikinimo žodžių, kad laikomasi galiojančių teisės aktų šioje srityje Čekijoje. Dar vienas klausimas komisijai apie tai, kad mūsų frakcijai yra labai svarbu Svarbus klausimas susijęs su tuo, kad valstybių narių vyriausybė veikloje dalyvauja asmenys turintis e, akcijų verslo įmonėse, <clears throat> nes e, vykstant e, pono Kanietės klausimams šis klausimas buvo labai svarbus. Nes tarkim pagal Ispanijos teisę <clears throat> vyriausybės kabineto narys gali turėti akcijų verslo struktūrose. Taigi čia galbūt galima būtų kalbėti apie skirtingą e, finansinių interesų konflikto traktavimą. Nes taip kaip aš suprantu šią situaciją, jeigu pagal valstybių narių įstatymus būtina parduoti turimas verslo įmonių akcijas, norint dirbti vyriausybėje, tai mes turime vadovautis ne Europinės teisės aktais šiais atvejais, o e, valstybinarių teisės aktais. Noriu paklausti komisijos, ar įvykdo kokią nors stebėseną šių dalykų ir ar bandoma ateitie nustatyti kokius nors ES standartus, siekiant išvengti interesų konfliktos susijusius, standartus susijusius su ES paramos lėšų panaudojimu. Taigi konkrečiai noriu paprašyti išsiaiškinti, ar Čekijos vyriausybė yra pateikusi oficialią informaciją dėl finansų ministrų interesų konflikto, ar pakanka gautos informacijos žodžių ir Taip pat komisijos adresu noriu užduoti kitą klausimą, ar komisija ketina inicijuoti atitinkamą teisės aktą, pagal kurį e, būtų taikomos vienodos taisyklės, e, siekiant išvengti finansinių interesų konflikto, tai yra, kad būtų tokiais atvejais nesivadovaujama nacionalinė teisė. Ačiū pirmininkė, aš vykau delegaciją, kuri atrodo buvo surinkta jau <laughs> labai seniai, todėl dėkoju Jens ir komisijai, kad priminėt mane į, mm, apie tą delegaciją, apie tai, ką mes pamatėme, ką mes mąstėme tuomet. Tie, kas vykome tenai, tikrai žinojame apie visą eilę problemų ir per įvairius susitikimus mm, dar ir papildomų problemų išiškėjo. Viena iš jų buvo audito tarnybos nepriklausomumo klausimas. Toliau administracijų gebėjimų trūkumas. Čia ne vien tik tai apie Čekiją, bet apie daugelį valstybių narių turbūt pasakytina. Tai džiaugiuosi iš komisijos girdėdamas, kad tikrai daugelis iš tų klausimų išspręsti. Pavyzdžiui, dėl tų administracinių gebėjimų, ta galbūt valstybės tarnybos nuos įstatymas išspręs spręs tos klausimus. Toliau, bet delegacija, ką mes dar aptarėme, tai buvo finansų ministrės situacija buvo, tikrai kalbėjome įvairiais lygimenimis, su įvairiais žmonėmis, visi stengiasi užtikrinti, kad, užtikrinti, kad tikrai nėra jokių fin, interesų konflikto ir, ir finansų ministrės stengiasi užtikrinti visą atvirumą ir skaidrumą, bet vis tiek jau vien tai, kad yra tam tikras toks suvokimas, kad tokia lyg ir nuojauta, kad gali būti interesų konfliktas, tai jau gali būti problema. Ir galvojant apie visus dokumentus. Uh, Gal reikėtų galvoti apie kažkokią tai elgesio kodeksą, kurį reikėtų taikyti vyriausybės nariams ir, ir šiaip bendrai politikams. Ir dabar mm, pranešė gal toks klausimas, jiems pabaigoje sakė, kad naudingas buvo tas vizitas, bet žiūrint viso progreso, kas padaryta. Galvojant apie visus biudžeto kontrolės komiteto vizitus, mes vykstame į valstybės, nes mes matome, kad yra problemų, bet mes matome taip pat ir, kad yra patobulinimų dėgiama, gal bus dar dėgiama. Tai jums aš galvoju, gal vertėtų po metų, dviejų ar trejų surenkti e, kitą vizitą įvertinant, kas yra padaryta, kad tikrai matytumėm, kad tos pažangos padaryta daugiau. Kollegin Ayala Sender. Kollegin Ayala Sender. Sí, gracias, presidenta. Ačiū, pirmininkė. Pratesant tai, ką pasakė mm, kolega Toirer. Ir žiūrint į delegacijos rekomendacijas, dėja aš negalėjau vykti, nes labai įtemptas varkarštis mano buvo tuo metu, tikrai būčiau norėjusi vykti, man atrodo, kad tai yra pavyzdys tokios delegacijos, kuri padėjo valstybei nariai iš esmės pakeisti situaciją, patobulinti vis, padėtį, tai tikrai yra labai svarbu galvojant apie ES finansus. Tai mm, ir, ir kitos delegacijos, manau, turėtų to siekti. Taigi, dabar gal norėčiau mm, pakartoti pana to ir klausimą dėl Elgesio kodekso. Mm, šiuo atveju, aišku, čia būtų kalbama apie finansų ministrį konkrečiai. bet e, gal reikėtų galvoti ir, ir apie kitus. Gal, pavyzdžiui, Olafo, man atrodo, buvo kažkokių tai pastabų dėl e, transporto ministro. Tai gal iš tikrųjų, galvojant konkrečiai apie mm, asmenis, asmenybės, tai Ispanijos atveju, man atrodo, tikrai Daug tokių problemų yra, pavyzdžiui, dėl pono Kanietės net sudėtinga kelti tokius klausimus. Tai aš galvoju, bendrai gal reikėtų politiko elgesio kodekso ir pareigūnų elgesio kodekso, reikėtų, kad realiai tai būtų gyveninti ir kad mes galėtumėm tai patikrinti. Aš tikrai paremčiau pasiūlymą, kurį ką tik girdėjome. jeigu šiam manimu tai būtų naudinga, tai gal iš tikrųjų reikėtų surenkti dar vieną vizitą po kurio laiko, pažiūrėti ar pagerinta padėtis. Uh, aš taip pat užsirašiau e, į kalbėtojų sąrašą prieš suteikiant žodį nariams iš Čekijos. Aš tikrai nenorėčiau dabar kištis į Čekijos vidaus politikos kovas. Mielas Michaeli Toireri, aš Manau, kad ir tai visiškai neprimtinas dalykas, kad vyriausybės nariai turėtų finansinių interesų susijusius su jų valdomų įmonių gaunama parama iš ES biudžeto ar iš valstybės narės biudžeto. Aš manau, kad tai yra nepriimtina, svarbu kokioje šalyje tokiu atveju, tačiau pasitaiko vyko Bulgarijoje, toks atvejs yra ir Čekijoje. Aš tą aiškiai įvertinau, norėčiau visiems tik tai parekomenduoti laikytis europinių standartų, kurie yra gyvendinami, kurių laikomasi Vokietijoje ir Vokietijoje už e, tokį sukčiavimą e, yra numatyta netgi atitinkama baudžiamo atsakomybė, laisvės atėmimas. Taigi Komisija turėtų čia nustatyti aiškus standartus, kitaip iš šio užburto rato mes neištrūksime, kai kuriuose valstybėse narėse yra painiojama ekonominė ir politinė valdžia. Taigi reikėtų nubrėžti aiškės skiriamasias linijas. Susitiksiu šių metų pabaigoje su ponu Babičiumi, Čekijos finansų ministru Berlyne ir nekantri laukiu šio sustikimo. Man labai svarbu pareikšti jam asmeniškai tokią savo poziciją, komisijai turiu du klausimus. Su Čekijos valdžios institucijomis negalėjome sustarti dėl to, kas kaltas dėl tokios kontrolės sistemos buvimo. Čekijos institucijos dievagojasi, kad komisijos regionų generalinis direktoratas prisidėjo prie šios sistemos kūrimo. Kaip galėtumėte tai pakomentuoti? Ir mes taip pat svarstėme, kas turėjo naudos iš šios kontrolės sistemos ir negalėjome rasti nei vieno, kuris e, būtų galėjęs būti suinteresuotų tokios kontrolės sistemos atsiradimu. Taigi, kas ir kokiu lygmeniu tam padarė, kokiu klaidu nori išaiškinti, yra tam tikros gandų lygio informacijos, tačiau oficialios pozicijos nėra, būtų gerai ją iš jūsų išgirsti. Po to steiksiu žodį kolegai Klabajovai ir Sadovskiui. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ponui Gairiui, delegacijos, kuri lankėsi Čekijoje vadovui ir ataskaitos autoriui. Labai sudėtinga vertinti padėti šalyje, kurioje pats gyveni. Aš stengiausi laikytis profesionalaus požiūrio ir iš tiesų pažeidimų yra nemažai. Jie buvo nurodyti, tačiau turėtume siekti padėtį pagerinti. Daug klaidų jau buvo ištaisyta. Dabar dedamos pastangos taisyti likusios. Biudžeto kontrolės komitetas turėtų skatinti teigiamas permainas valstybėse narėse. <clears throat> patikros misija ir ataskaita, kurią skaičiau. E, tokia buvo dėl to, kad ankstesnė vyriausybė dirbo blogai, dabartinė vyriausybė ėmėsi daug konkrečių žingsnių, kad padėtį pagerintų. Pirmiausiai vyriausybinė koalicija patvirtino naują valstybės tarnybos įstatymą Čekijos Respublika taip pat nori e, audito rūmų įgaliojimus sustiprinti įmamasi ir papildomų priemonių, pavyzdžiui, susijusių su kova su korupcija bei audito ir valdymo institucijų veiklos problemų sprendimo yra siekiama. Vyriausybėje buvo įsteigtas naujas audito padalinys. Aš manau, kad reikėtų dar kartą apsilankyti Čekijos Respublikoje. Manau ir esu įsitikinusi, kad po tokio vizito būtų galima tikėtis dar didesnio padėties pagerėjimo. Esu pasirengusi Jums padėti rengianti šią misiją, kolegai Stechovskiui žodis. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem si taky eh, s velkým... Ačiū, pane pirmininkė. Su dideliu susidomėjimu skaičiau ataskaitą, kadangi per praėjusius dešimt metų aš dirbau krizių valdymo srityje, man buvo labai lengva skaityti šią ataskaitą. Asmeniškai atkreipiau dėmesį į tam tikrus trūkumus Čekijoje nuo 2007-2009 metų. Ir tų klaidų tuo metu Čekijoje niekas nepripažino, niekas nesimėkių priemonių, aš norėčiau viską vertinti teigiamai, galvodamas, kad ateitie padėtis pagerės, tačiau dėja reikia konstatuoti, kad e, anksčiau pas mus, pavyzdžiui, automagistralės buvo statomos daug brangiau nei e, Vokietijoje, Niderlanduose arba Švedijoje. Reikia apie tai atvirai kalbėti, tačiau aš noriu kalbėti apie ateitį. Pone Pinto, noriu jūsų paklausti. Minėjote auditą Čekijoje. Kaip asmo dirbęs krizių administravimo valdymo srityje ir tikrinęs, kaip pavyzdžiui, statomas automagistralis, noriu paklausti, e, kaip galėjo atsitikti taip, kad e, jūs uh, kad įgyvenime tokie projektai, kai 20 kartų automagistralės kilometras kainuoja brangiau nei kitur Europoje, kodėl niekas neįsikišo į tą situaciją ir kodėl tik dabar apie tai kalbama. Kodėl atsitiko taip, kad tik šiandien pradėta kalbėti apie tai, kad kai kurie ES lėšomis finansuoti projektai nebuvo tinkamai gyvendinti. Kodėl buvo leidžiama sistemingai investuoti lėšas į asmenės paskirties pastatus. 150 milijonų kainavo vienos salės remonto darbai. Jūs atliekate auditą. Aš, jeigu atlieku auditą ir aptinku kokią nors klaidą, turiu rasti asmenį, kuris už ją yra atsakingas. Čekijoje šią savaitę prasidės teismo bylos nagrinėjimas, kurioje kaltinami aštuoni asmenys padarė klaidų gyvendinant e, operatyvinę es paramos programą. Atvira paslaptis, kad struktūrinis sukčiavimas buvo labai paplitęs, taigi noriu paklausti, kokiu priemonėmsis komisija tam, kad ateitie užkirstų kelią tokioms klaidoms. Paskutinis klausimas. Noriu paklausti, koks yra klaidų lygis Čekijoje panaudojant ES paramą. Šį klausimą noriu užduoti delegacijos vadovui ir komisijos atstovui. Taigi, koks yra klaidų lygis įgyvenant programas finansuojamas ES lėšomis. Petri Savarma ir būtų gerai, jeigu dar paliktume laiko atsakymams. Petri, prašau. Uh, well, maybe, uh, mostly an observation. But... Čia gal labiau pastebėjimas, bet gal ir klausimas pranešiai. Pastebėjimas kad mes e, girdėjome daugiau kritinių žodžių iš e, čekijos kolegos nei iš pranešėjo čekijos atžvilgių, tai aš noriu paklausti, gal, gal reikėtų tikslinti, aštrinti mūsų formuluotės, gal pernelyg švelniai mes čia taip pasisakome, ypač dėl finansų ministrės e, sažiningumo ir to, kas reikalaujama, kokiu veiksmu reikalaujama. Genau. Die Europäische Kommission bekommt das Wort. Europos Komisija žodį. Pinto. Pinto, Pinto. Ah, A, Pinto, Entschuldigung. So I'll try to respond to all this. Pabandysiu atsakyti visus tos klausimus. Gal pradėsiu nuo pačios pradžios ne nuo naujo finansų ministro klausimo, apie tai kalbėsiu gal pabaigoje. Visų pirma, dėl sistemos sandaros. Tas klausimas iš tikrųjų aptartas ne kartą su delegacija ir turėjome galimybę ne kartą e, aptarti tai, kad Tos sistemos yra tokios 2008 metų situacijų ir 2008 metais pirmas buvo atmetimas ir po tobulinimo jos galiausiai buvo patvirtintos 2009 metais. Prisimenu diskusijas tuo metu. Abejojome mm, dėl deleguotojų audito tarnybų padėties regionuose. Tuo metu e, Čekijos valdžios institucijos įsipareigojo užtikrinti, kad deleguotos audito tarnybos tiesiog atsiskaitytų audito institucijai Prahoje. Taigi, deleguotos audito tarnybos, iš tikrųjų tie auditoriai, kurie realiai atlieka mm, auditus regionuose, ta situacija buvo sušvelninta, nes mes gavome garantijas, kad ta centrinio audito institucija prižiūrės tų deleguoto audito tarnybų darbą. Ir mes patvirtinome tą sistemą 2009 metais galiausiai kaip atitinkančias reglamentams. Po to jie pradėjo deklaruoti išlaidas. 2009 metais e, Čekijos valdžia išmokėjo 3 procentus visų įsipareigojimų. Programinį laikotarpį 2010 metais sumokėjo 11 procentų ir per pirmosius metus, kai audito institucija pateikė visą metinę kontrolės ataskaitą, buvo 2011 metai pasiremiant e, išlaidomis, kurios buvo deklaruotos 2010 metais. Ta metinės kontrolės ataskaita buvo gauta 11 metų pabaigoje, kaip reikalauja reglamentas, ir regijo generalinis direktoratas. Tai yra pirmieji metai, kai mes gavome išsame metinę kontrolės ataskaitą. Mes pateikėme nuomonę su, e, su išlyga, Tai yra 2013 metai, atsiprašau. Metinė kontros ataskaita 2010 metų, kurią mes įvertiname 2011 metais, mes pateikėme nuomonę su išlyga, kad tai turėjo reikšmingo poveikio visoms programoms Čekijoje. Ši audito išvada reiškia, pagal e, vidinės taisyklės dėl metinių veiklos ataskaitų, kad visos e, programos turi būti užblokuotos. Taigi, po šio pirmo įvertinimo e, metinės kontrolės ataskaitos mes užblokavome visus mokėjimus Čekijai. Tada pradėjome tą žymųjį veiksmų planą kur nu, numatėme, kad jie privalo vykdyti daug patobulinimų. Iš esmės tai daugiausia susijęs su audito institucija. Ir noriu pakartoti, pakartoti kad mes privertėme Čekijos audito instituciją mm, Prahoje atsiųsti visus DABS nuo 2012 metų e, įgyvenimo veiksmų plano jau nebesiskaito vietos valdžiai o atsiskaito tiesiogiai Prahos centriniai audito institucijai, visos to deleguotos audito institucijos. Ir visi patikrinimai yra taip atliekami. Ir tos institucijos direktorius ilgametis, turiu pasakyti, buvo atleistas ir du pavaduotojai buvo atleisti. Mes patvirtinom naują audito institucijos struktūrą, kurioje yra dabar 240 auditorių. Ir dabar palaikome uh, Mm, glaudžius ryšius su ta audito institucija. Aš esu visiškai įsitikinęs, kad komisija neturi tiek išteklių, kad galėtų audituoti tūkstančius projektų visose valstybėse narėse. Tai e, svarbiausia dėti pastangas, kad, bu, kad pagerėtų mm, Čekijos audito institucijos e, efektyvumas ir darbo kokybė. Toliau noriu dar kartą patvirtinti, kad sistemos patobulėjo teoriškai. Sistemų struktūra ir, ir visa analizė parodė, kad viskas yra gerai pagal reglamentą, tai mes negalėjome jų e, patvirtinimo atmesti, tačiau mes buvom užblokavę tos sistemos tvirtinimą daugiau nei metams. Uh, o po to tik tai, kai mes gavome tas teisomasis priemonės, tik tada mes sutikome patvirtinti. Ir paskui toliau Čekijoje pirma metinė kontrolės ataskaita, kurią mes gavome, mes dėl jos pateikėme nuomonę su reikšminga išlyga ir visos programos buvo užblokuotos. Dabar dėl klaidų lygio. Jūs klausėte dėl klaidų lygio. Aš turiu pasakyti, kad iki, veiks, mūsų, iki veiksmų plano klaidų lygis Čekijoje buvo nuostabus 0,5, 0,8, tikrai daug žemiau nei um, rimtas klaidų lygis. Todėl mes ir nepasikliovėme jų darbu. 2013 metais mes jau dabar turime kitą klaidų lygį. Aš galiu pagal sąrašą pažiūrėti 2,25, 5,47, 6,9, 9,77, 20 procentų, 1,74, 2,47. Turime ir programų su nuliu, nes tai buvo tos programos, kur buvo konkretus veiksmų planai pritaikyti, kur mes e, koregavome 10 procentų, e, transporto 21 E, šiaurės vakarų srityje. Man atrodo visiškai aišku, kad komisija ėmėsi reikalingų priemonių dėl e, Čekijos audito institucijos. Ir Taip pat ėmėmės tam tikrų priemonių dėl tam tikrų konkrečių programų. Taigi sutelkėme savo išteklius į audito tarnybą, bet taip pat atlikome ir auditus mm, valdymo ir kontrolės sistemose kai kuriuose. Turiu pripažinti, kad negalėjome patikrinti visko. Tačiau ten, kur mes va, tikriname, pritaikome didelės rimtas pataisas. Aš tris paminėjau, aš galėčiau ir daugiau paminėti, 5 procentų arba integruoto atve, integruotos programos atveju 5 procentai. Toliau e, verslumas ir inovacijos vis dar yra nutrauktas finansavimas nuo 2012 metų ar, ar panašiai. Kodėl? Todėl, kad buvo problemų su finansinėmis priemonėmis. Mes nustatėme taip pat problemų su interesų konfliktu. E, tik tikrinime ir kontrolėje, ypač e, e, priekybos rūmų atveju. Ir dabar galbūt mes atnaujinsime mokėjimus, jeigu čekai sutiks e, patikslinti klaidų lygį, kuris tuo met buvo 7,99 berots procentų, jeigu jie sutiks jį pataisyti. Pat, pat, Tai e, man atrodo, kad iš tikrųjų komisija nustatė iškės problemas e, su Čekijos visa audito sistema, bet daug kas yra nuveikta. Ir mes toliau vykdome kelias programas yra problemų su sukčiavimu ir Yra, matome naujienų su, su, su areštais, matome, kokia yra situacija, bet įmamės visada reikalingų priemonių. Um, tai yra nutraukiamas mokėjimas ir pritaikomos kitos priemonės ten, kur yra nustatomas sukčiavimas. Turiu pasakyti, kad nebūtina laukti, iki sukčiavimas bus įrodytas. Jeigu mes matome, kad yra kažkoks tai tyrimas, yra ar tai sulaikymų kažkokio ir kažkas, mes iš karto blokuojame tas priemonės. Uh, kur yra e, nustatoma tokių problemų. Dabar dėl finansų ministro. Aš puikiai suprantu tą problemą ir tikrai ir tokių pačių abejonių aš išsakiau kaip ir jūs. Sunku įsivaizduoti, kad finansų ministras yra e, daugybės įmonių savininkas Čekijoje. Aš taip suprantu, kad jis yra vienas iš es lėšų gavėjų, vienas iš pagrindinių gavėjų. Politinių požiūrį, aišku, gal galima daug ką padaryti. Techninių požiūrių mes, aišku, turime laikytis teisės aktų ir mes galime imtis veiksmų tuo met, kai vertiname sistemas ir kai išanalizuojame Čekijos valdžios deklaruotas išlaidas. Dabar dėl sistemos aš turiu Jums pasakyti, kad mm, finansų ministerija neneša jokios atsakomybės už valdymo tarnybas. Tikrai nėra čia jokio ryšio. Čia yra transporto ministerija, čia yra aplinkos ministerija, čia kai kurie regionai yra atsakingi už valdymo e, organus, bet mes žiūrime tą finansų ministerijos atsakomybę, kuri susijusi su auditu. Na, naujas ministras paskirtas 14 metų vasarį praėjus vos keliam mėnesiam nuo jūsų vizito į Čekiją. Tai kol kas aš nežinau, kad būtų kokiu nors projektu, kur būtų deklaruotos išlaidos komisijai po to momento. Kai mes gausime informacijos apie deklaruotas išlaidas, mes tuomet imsimės reikalingų priemonių. Jeigu reikės, mes tikrinsime, mes audituosime tos projektus. Mm, toliau, ką mes dar galime padaryti galvojant apie imčių pasirinkimą audito tarnybą, ką daro, nes ji yra finansų ministerija. Mes labai atidžiai stebime, kokias metinės imtis pasirenka audito tarnyba, tai yra kokius projektus audito tarnyba kontroliuoja. Ir mes tengiamės užtikrinti, kad ta, atrink, ta atranka būtų nepriklausoma ir atsitiktinė. Uh, tam, kad nebūtų išvengta kažkokių tai projektų. Bet taip pat mes turime galimybę, aišku, prijungti į tą sąrašą ir naujų projektų. Jeigu tos, tų kažkokių tai kompanijų projektai neparenkami, tai mes tikrai kol kas atsargiai elgiamės, bet galime pasakyti, kad kol kas neturime priemonių įsikišti tą situaciją. Mes ką žinome, tai kad e, finansų ministras atsistatydino atsisakė visų savo um, galių, savo akcijų tose įmonėse. Mes kol kas, aišku, nesame visi garantuoti, bet taip yra pas, visiškai garantuoti, bet paskelbta. Jis dek, pats deklaravo interesų konfliktą ir uh, Mm, pasisakė, kad susilaikys nuo veiksmų e, atitinkamais atvejais. Ir dabar ką mes galime padaryti, jeigu bus koks galimas interesų konfliktas, mes informuosime Olafą ir jis galės atlikti papild... tolesnį tyrimą. Uh, kaip mes padarėme su buvusiu transporto ministru, kuris taip pat buvo vienas iš, buvo kelių transporto įmonių Čekijoje savininkas ir mes tą informaciją perdavėme Olafui, kuris e, gali atlikti tyrimą. Bet, e, aišku, politinėje plotmėje galbūt parlamentas gali kažką tai padaryti, o mes neturime jokių e, priemonių sutrukdyti vieną ar kitą asmenį paskirti ministru kažkurioje valstybė narėje. Aš nežinau, galbūt atsakiau į jūsų klausimus. Audito tarnybos nepriklausomumas. Aišku, kad audito tarnyba nebuvo nepriklausoma, tai buvo visiškai aišku. Uh, Dabar bent jau popieriuose ta audito tarnyba yra nepriklausoma, bet aišku, mes turėsime dar atlikti daug darbo, kad galėtumėm nustatyti, ar tikrai galime pasikliauti tą audito tarnybą. Atsiprašau, turiu Jūs nutraukti. Mes toliau turėsime kalbėti m, tik angliškai, kadangi vertėjai turi baigti savo darbą. Dėkojame visiems, bet atsiprašau, svarbus buvo Jūsų, tai ką Jūs sakėte, Jūsų mintis, bet tiesiog norėjau pasakyti, kad bus toliau tik tai viskas angliškai.